Jest? Okej. Okay. Panie i panowie, proszę o zajmowanie miejsc. Gerbiami kolegos, prašom užimti darbo vietas. Pradėsim posėdį kuo galima greičiau. Gerbiami kolegos, sveikinu susirinkusius į antrasis viešas diskusijas dėl bendrosios žemės ūkio politikos ateities. Dalyvaus posėdyje. Ponas De Castro, Agri komiteto pirmininkas Europos parlamente. Dalyvaus taip pat komisaras atsakingas už žemės ūkį ir kaimo plėtrą, ponas Dacien Čiolos. Dalyvausiu taip pat ir aš, suprantama. Leiskite pasveikinti visus susirinkusius ir norėčiau pasakyti, kad spalio 12 dieną Europos komisija pateikė septynis reglamentus susijusius su bendrosios žemės ūkio politikos ateitimi. Tie, e, tas, tie dokumentai apima be kitako žemės ūkio politikos reformą. Spalį buvo ir tarybos posėdis, buvo, vyko pirmasis svarstymas tos politikos. Ir, e, Dėl tiesioginių išmokų diskusijos vyko lapkričio mėnesį. Bus dar vienas tarybos posėdis gruodį, kur bus kalbama apie kaimiškųjų vietovių plėtrą. Vykstant neformaliems ministrų tarybos posėdžiams Euroklave, mes nusprendėme, kad yra būtina renkti Europos parlamente atviras diskusijas, kurių objektas yra bendrosios žemės ūkio politikos ateitis. Lapkričio 7 dieną vyko tokios pirmos diskusijos, dalyvavo žemės ūkio ministrai iš ES valstybių ir nacionalinių parlamentų nariai. Šiandienosgi diskusijos yra tos, kuriuose dalyvauja ūkininkų organizacijų atstovai, ponas, ponas Kastro buvo pateikęs siūlymą ir sakė, kad ne kiekviena žemės ūkio organizacija buvo kviečiama dalyvauti diskusijose. Tiesiog buvo išsiųsti kvietimai daugiau negu 50 žemės ūkio organizacijų susijusių su žemės ūkio gamyba ir perdirbimo pramonė, maisto perdirbimo pramonė, ne tik su prekyba. Nes šiaip fiziškai nėra įmanoma pakviesti visų organizacijų atstovų į diskusijas. Tad jeigu kažkas netvyko, galbūt ne, jie mano, kad žemės ūkio gamybos klausimai jų tiesiogiai neliečia. Trečiosios diskusijos vyks gruodžio 19 dieną. Ir turime padėkoti ponui De Castro už jų rengimą tarybos posėdžių metu gruodžio mėnesių bus apibendrinti tų diskusijų, tų trijų diskusijų rezultatai. Na, o sausi bandysim pateikti tų diskusijų išvadas ir pirmininkavusios Lenkijos išvadas susijusias su bendrai žemės ūkio politika. Perduosiu žodį. Ponui pirmininkui, ponui De Castro, jis yra agri komiteto pirmininkas o paskui galės pasakyti ponas komisaras ir galiausiai kalbės pranešėjai, o po to sulaukėme daug norinčių pasisakyti, 25 kalbėtojų sąrašą turime, kiekviena bus skirta po keturias minutės. Aš suteiksiu žodį norintiems pasisakyti ir aš tikiuosi, kad Iki šeštos valandos įvyks šios diskusijos, jeigu liks laiko, galėsime e, pereiti prie spontaniškų pasisakymų procedūros, o diskusijų laikas, kaip jūs suprantate, yra ribota. Šeštą valandą turime diskusijas užbaigti. Taigi, apibendrinsime diskusijas apie 6 valandą. Dabar ponui Dekastro žodis, prašom. Grazie, karo Marek, buongiorno. Dėkoju Marikai. Labadiena visiems, dėkoju už dalyvavimą šiame posėdėje. Tai yra labai svarbi proga susitikti su žemės ūkio sektoriaus darbuotojais, su įvairių nevyriausybinių organizacijų ir žemdirbių organizacijų atstovais. Norėčiau taip pat padėkoti ministrui Marek Savinski, tarybos atstovui, už šio sustikimo organizavimą. Ir už tai, kad e, šiandien daugelis tų organizacijų atstovų gali čia dalyvauti. Taip pat norėčiau pasveikinti komisijos narį, kaip ir anksčiau jisai ir šiandien įrodė, jog yra pasirengęs dialogui ir diskusijoms. Šiandien mūsų ambicingas tikslas pradėti konstruktyvų ir tiesioginį dialogą su e, pilietinės visuomenės, žemės ūkio sektoriaus atstovais, kartu su Europos institucijų atstovais, e, žemės ūkio politikos reformos klausimų. Šita reforma iš tikrųjų yra nepaprasta e, reforma, todėl kad jinai yra visiškai nauja ir žinoma, jinai kyla dėl to, kad dabar rinkose iškyla neužtikrintumo daug įvairių pokyčių nenumatytų ir ateityje tai gali tapti nulatiniu dalyku. Mūsų maisto tiekimo sistema susiduria su įvairiomis problemomis ir dėl to reikia kurti naujus instrumentus, kad galėtume uh, E, spręsti tas sudėtingas problemas, naujas problemas. E, žemės ūkio politika turės užtikrinti maisto produktų tiekimą, tuo pačiu kovojant su klimato kaita e, ir saugant aplinką. Tačiau, aišku, visų pirma, mums reikia tvario, tvaraus žemės ūkio, užtikrinant tinkamus ekonominius parametrus. Tai reiškia, kad mūsų pagrindinė atsakomybė dabar užtikrinti tam tikras priemonės žemės ūkio sektoriui, kad būtų galima atremti pagrindinius iššūkius, kurie kyla. Tai yra gaminant daugiau ir teršiant mažiau. Tuo būdu mūsų įsipareigojimai yra susiję su naujos bendros žemės ūkio politikos kūrimu, tokios politikos, kuri sustiprintų mūsų E, žemės ūkio sektorių ir jos darbuotojus ir e, tokios, kuri galėtų užtikrinti stabilumą bei e, tinkamą interesų gynimą nuo tų faktorių, kurie dabar grėsia tiems interesams. Aišku, taip pat reikėtų paminėti ir žemės ūkio sektoriaus potencialo galima mažėjimą. ES yra užsibrėžusi čia ambicingus e, tikslus ir yra dvi parlamentinės e, iniciatyvos, pono Lion iniciatyva ir pono Albert Des iniciatyva. Šitie klausimai taip pat bus sprendžiami kartu su taryba, taikant bendro e, sprendimo procedūrą teisėkuros srityje ir tuo būdu, remdamėsi E, gautais įgaliojimais, kurie e, buvo mums patikėti. Abu šitie mano anksčiau e, paminėti pranešimai, abi iniciatyvos buvo patvirtintos per plenarinį posėdį. Agri komitetas, kuriam aš turiu garbės vadovauti, mano, jog per ateinančius mėnesius turėtume toliau diskutuoti E, žemės ūkio reformos klausimų ir turime užtikrinti, jog šita politika bus paprastesnė ir galės geriau reaguoti iškylus krizėms, tokioms kokios e, yra matomas per pastarosius metus. Ir aš tikiuosi, kad kaip galima greičiau bus pasiektas susitikimas dėl šitos reformos ir aš esu įsitikinęs, brangus Marekai, kad e, kartu galvodami, konstruktyviai e, veikdami, kartu su žemės ūkio sektoriumi ir su pilietinės visuomenės atstovais galėsime pasiekti tą tikslą. Tad e, tam reikia atviro ir skaidraus dialogo, siekiant patobulinti reformos turinį ir uh, pateikiant e, į kylantiems klausimams e, tikslingus ir aiškus atsakymus. Ir aišku, jau yra nuveikta nemažai e, šioje srityje, siekiant atliepti mūsų žemės ūkio darbuotojų ir piliečių lūkesčiams. Dėkuoju. Ačiū Paulo už šią įžangą. Dabar dacijoms teikiu žodį pasisakyti diskusijos eigoje. Ačiū, Marika, ačiū tarybai Žemės ūkio, kuri ėmėsi iniciatyvos surenkti šią konferenciją, kuri yra seka tos konferencijos, kurią buvo surengęs Europos parlamento Žemės ūkio komitetas. Norėčiau priminti, kad gruodžio 19 dieną susitikimą tokį konferenciją renks Europos komisija. Jūs visi ten esat kviečiami, ten be kita ko pakviesime ir mokslininkus, analitikus kad jie galėtų pateikti savo analizę ir nuomonę apie siūlymus susijusius su bendrosios žemės ūkio politikos reforma. Tuo baigsime tą trijų konferencijų ciklą, kurą, kurį rengėme kartu su parlamentu ir taryba. Labai trumpai norėčiau paminėti šį beitą dėl siūlymų turinio, nes noriu pabrėžti kai kurios aspektus, kurie man atrodo svarbus ir aš manau, kad savo pasisakymuose ir jūs juos minėsite. Iki šiol viešos diskusijos po to, kai buvo pristatyta bendrosios žemės ūkio politikos reforma, dažniausiai sukosi apie žalėje, e, žalėjį žemės ūkį, ekologišką žemės ūkį. Nenorėčiau detaliau prie to sugrįžti, nes šis aspektas yra aptartas. Norėčiau paminėti tik štai ką. Norėčiau pasakyti, kad yra atsižvelgiama, ir labai svarbu viešai tai pasakyti, kad atsižvelgiama į tas pastangas, e, kurias deda Europos žemės ūkio e, darbuotojai ir įmonės, kad jie tinkamai tvarkytųsi su gamtos ištekliais ir kad būtų dirbama kuo, jeigu taip galima sakyti, žaliau, kuo draugiškiau aplinkai. Nuo devintojo dešimtmečio e, yra reikšmingai sumažėjęs nitratų kiekis žemės ūkiais 25 procentais sumažėjo, o kalio trašų kiekis 50 procentų. Mes siūlome ir toliau laikytis tos žaliosios politikos ir siūlome, kad keistusi žemės ūkiuose tie vyraujantis mentalitetas ūkininkavimo srityje ir uh, kad atsirastų pasitikėjimo ryšiai tarp visuomenės ir ūkininkų. Man atrodo, kad tas pasitikėjimo ryšys yra esminis mūsų ateičiai, mūsų siūlymai su tuo ir būtų susiję. Konkurencingumas, kaip sakė Paulo, E, žemės ūkio Europos Sąjungoje apima ir elementus susijusius su ekonominiu konkurencingumu. Ir čia sulaukėme siūlymo, apie kurį buvo nedaug kalbama po to, kai buvo pateikti teisėkūros pasiūlymai spalio 12 dieną. Tai yra siūlymai susiję su rinka ir darbuotojų organizacijomis. Norėčiau pasakyti štai ką, kad būtų galima išlaikyti ES žemės ūkio konkurencingumą ir kad ūkininkai galėtų gaminti e, savo produkciją. Mes nusprendėme išlaikyti paramą pajamoms ir tai išlaikyti iki 2020 metų mažiausiai. E, kad būtų galima tinkamai paskirstyti tą tiesioginę pagalbą tarp valstybių narių ir pačios jie, kiekvienoje valstybėje narėje, yra teikiama siūlymas dėl paramos dydžio ribojimo. Pagalba turėtų būti skiriama aktyviai veikiantiems ūkininkams, kad tiesioginė pagalba pasiektų tuos, kam ji labiausiai reikalinga. Ši reforma taip pat yra žingsnis pirmin, užtikrinant naują rinkų valdyseną nes į ją įtraukiama ne tik valstybės administracija, bet įtraukiami ir tie, kurie veikia žemės ūkio rinkos srityje. Tuo būdu buvo nuspręsta išlaikyti intervencinę sistemą žemės ūkija, kai tai yra būtina, kad būtų galima užtikrinti perprodukcijos sandėliavimą visiems sektoriams ir kad galėtume turėti tą tokią apsaugos priemonę, kurią būtų galima pasitelkti esant e, kokiai nors sudėtingai situacijai. E, tos intervencinės priemonės nebus susijusios tik su kainų kitimu rinkoje. Jos gali būti susijęto su kitomis problemomis, ekonominėmis, kurios gali paliesti vieną ar kitą žemės ūkio sektorių. Būtent dėl to, aš manau, šis siūlymas ir yra tam tikras, um, tam tikras saugumo priemonė, jo būdu įdėgiama saugimo priemonė. Manau, kad komisija dabar galės tą priemonę pasitelkti ir ją turėti. Ir manau, kad parlamentas ir taryba taip pat šiam siūlymui pritars. Svarbus vaidmuo yra numatytas konkurencingumui ateitie užtikrinti. Ir čia turime paminėti mokslo tyrimus ir inovacijas. Apie tai dar bus kalbama, tad ilgiau prie šio aspekto sustoti nenorėčiau. Pridursiu tik štai ką. Kaip jau sakiau, turime tokią saugumo priemonę numatę ir kad būtų galima atsižvelgti į tas įvairias ekonominės situacijas, su kuriamis galime žemės ūkio skiriuose sektoriuose susidurti, mes nusprendėme ir tos saugumo priemonės e, pridurti dar tokias, e, tokią atskirą priemonę, kuri būtų 3,5 milijardo eurų specialusis rezervas kurį būtų galima pasitelkti esant kokiai nors skubos situacijai. Šalia to, antrajame bendrosios žemės ūkio politikos ramstė siūloma numatyti draudimo mechanizmą. Tai leistų valstybėms narėms ir ūkininkams pasitelkti reikiamą biudžetą, kad būtų galima paskaltinti ūkininkus kurti savišalpos draudimo kasas ir tai būtų efektyvesnė priemonė, kuri padėtų atsižvelgti ne tik aspektus susijusius su klimato ar meteorologijos sąlygojamomis problemomis, bet kad būtų galima atsižvelgti į rinkų nestabilumą, kainų nestabilumą ir pajamų nestabilumą. Taigi šalia tos intervencinių, šalia tų intervencinių priemonių e, bus steigiamos tos šavis, savišalpos draudimo kasos, kurios galėtų padėti greitai kompensuoti nuostolius tais metais, kai e, to nepastovumo žemės ūkiai yra ypač daug. Norėčiau pabrėžti dar vieną dalyką, kuris prisideda prie šių dviejų priemonių. Tai yra priemonė susijusi su žemės ūkio organizacijomis. Aš manau, kad jeigu norime tinkamai valdyti žemės ūkio rinkas ateityje, e, rinkų valdymu turi užsimti ne tik biurokratai, valstybės administracija, nes dažnai tos, ta sistema yra labai grėmėzdiška, bet reikia pasitelkti ir ūkininkų organizacijas. Ir čia yra siūloma plėsti galimybės registruotis ūkininkų tarp profesinėms organizacijoms visose sektoriuose. Siūloma plėsti tas specifines priemonės, kurios taikomos vaisių ir daržovių sektoriuje ir jas pritaikyti visose sektoriuose. Jeigu ūkininkai, kur nuorebe sektoriuje nusprendžia burtis, jie tuo met turėtų turėti galimybę e, veikti, kad galėtų įtakoti rinkas. E, gamintojų organizacijos ar tarp profesinės organizacijos turėtų galimybę steigtis ir veikti. Taigi valstybės narės privalo tokias organizacijas pripažinti ir jas įregistruoti. Prie viso to dar bus pridėtos taip vadinamos antitrust taisyklės. Ar tai būtų tabako ar vyno sektorius ar panašiai, tos taisyklės susijusios su susitarimais, e, kovos su susitarimų taisyklėmis turėtų būti taikomos visur. Organizacijos turėtų turėti galimybę veikti kartu tam, kad galėtų planuoti produkciją, kad galėtų uh, E, planuoti investicijas, o šios turėtų būti, turėtų būti irgi vykdomos kolektyviai, kai norima tai daryti. Galiausiai šių gamintojų organizacijos turėtų sulaukti ir finansinės paramos tiek susikarimo pradžioje, tiek vėliau vykdant veiksmų programas ar investicinės programas. Ir ateityje ateityje, kai kalbame apie rinkų valdymą, tai reikia e, išsiaiškinti, kad e, tinkamai būtų taikomos e, ateityje tos priemonės, apie kurias mes šiandien kalbame. Ūkininkų organizacijos galėtų daryti praktiškai viską, nuo produkcijos planavimo iki investicijų. Ir vienintelis elementas, kuris nebūtų numatytas, tos organizacijos negalėtų nustatyti kvotų ir nustatyti kainų, o visa kita galėtų būti daroma kolektyviniu būdu. Ir manau, kad būtent taip e, ūkininkų vaidmuo maisto gamybos ir perdirbimo sektoriuje galėtų reikšmingai išaukti. Tai štai tie keletas dalykų, kuriuos norėjau šiandien pabrėžti, nes uh, iki šiol apie šias priemonės nebuvo daug kalbama. Tai yra tos priemonės, kurios šalia tų tiesioginių išmokų padės ūkininkams sustiprinti konkurencingumą ir jų padėti rinkoje. Padės užtikrinti, kad žemės ūkio gamyba ir perdirbimas užims tinkamą vietą ES ir tarptautinėje rinkoje. Manau, kad komisija e, turėtų renkti bendrą siūlymą Ir turime skatinti ūkininkus gaminti tvariai, dirbti tvariai, tačiau taip pat svarbu matyti reikiamas priemonės, pasitelkti mokslo tyrimus ir inovacijas, nes jos būtent turėtų padėti ūkininkams gaminti geriau ir atsižvelgti labiau į rinkų ir visuomenės poreikius. Tai tiek norėjau šiandien pasakyti, tikiuosi, kad savo pasisakymuose jūs taip pat minėsite šiuos aspektus ir galėsime visi apsitarti, kaip artimiausių metų galėtume savo siūlymus ir priemonės patobulinti ir pagerinti. Dėkoju. Dziękuję bardzo, Dacian, i bardzo proszę. Ačiū, Dacian. Dabar prašau kalbėti pana Kopą. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komiteto pirmininkė, komisijos nariai, gerbėme Europos parlamento nariai, ponės ir ponai. Noriu padėkoti pirmininkaujančiai Lenkijai už šios labai svarbios diskusijos surengimą. Dėkoju 13 milijonų ES ūkininkų šeimų vardu. Jei artimiausiais metais ES žemės ūkis nori atitikti gyventojų lūkesčius turi įveikti dvi didelės problemas. Pirma, užtikrinti maisto tiekimo saugumą, atsižvelgiant į tai, kad pasaulyje didėja maisto produktų paklausa ir sugebėti, e, nepaisant klimato kaitos ir mažėjančių žemės ūkio naudmenų, užauginti pakankamai <clears throat> maisto ir e, įnešti savo indėlį į ES ūkio augimą ir užimtumo didinimą. Atsižvelgiant į dabartinę krizę, užimtumas yra e, labai svarbus klausimas, svarbesnis ne bet kada. Žemės ūkėje dirba maždaug 40 tūkstančių žmonių, tai labai svarbus sektorius. Per pastarąsias savaitės G20 susitikime e, pasaulio vadovai ir ES vadovai e, ragino didinti e, žemės ūkio gamybos našumą ir užtikrinti geresnį apsirūpinimą maisto produktais teikiant tam atitinkamą paramą. Todėl komisijos pasiūlymai e, mums kelia nerimą, ne todėl, kad mes pasisakytume prieš aplinkosauginės priemonės arba kovos su klimato kaita priemonės. Visiškai priešingai, ūkininkai puikiai suvokia būtinybę apsaugoti gamtos išteklius ir prisitaikyti prie klimato kaitos. Galbūt jie tai suvokia net labiau nei kitos visuomenės grupės, tačiau mūsų darbo našumo ir pajėgumo e, užtikrinimas ir išlaikymas arba netgi didinimas taip pat yra labai didelis iššūkis siekiant e, užtikrinti apsirūpinimo maistu saugumą ir e, užtikrinti mūsų indėlį į ūkio augimą. Komisija atsižvelgia į tą ekologinę problemos dalį, tačiau visiškai ignoravo su ekonomikos augimu susijusią dalį. Paimkime pasiūlymą 7 procentus dirbamo žemės palikti dirvonuoti. Ar tikrai būtų prasminga e, nesinaudoti šiais naudmenimis tuo pat metu, kai G20 ragina didinti maisto gamybos apimtis. Ar e, būtų prasminga taip elgtis, kuomet e, investuojama yra į e, biodegalų ir bioenergetikos e, sritį. Tai tik tai padidintų ūkio išlaikymo išlaidas ir sumažintų mūsų ūkininkų konkurencingumą šio sprendimo padariniai bus arba didėjančios maisto produktų kainos, arba didesnė priklausomybė nuo maisto importo, arba abu šie dalykai. Ar iš tikrųjų to siekime? Mes norime ir privalome prisidėti prie kovos su klimato kaita, tačiau atitinkamos taikomos priemonės šioje srityje privalo kartu didinti ir e, žemės ūkio sektoriaus dinamiškumą bei rentabilumą. Mūsų atsakymas yra labai aiškus. Mes pasisakome už ekologinį e, ekonomikos augimą ir tvarumo išsaugojimą. Diskutuojame apie BŽUP e, išmokų reglament, reglamentavimą. Aš manau, kad ūkio augimo mm, procedūra yra žymiai geresnė už siūlomą priežiūros ar skryningo procedūrą. Jeigu maisto produktų sektorius ES prisidėtų prie tvaraus užimtumo ir ekonomikos e, augimo, tai mano nuomonė visuomenė turės pripažinti, kad BŽUP e, išlaidos, kurios sudaro mažiau nei 1 procentą visų ES išlaidų, yra puikia investicija. Komisija teigia, kad ekologinis augimas bus finansuojamas iš antrojo ramščio ir e, jam priskiriamas. Strategija Europa 2020 numato, kad kaimo vietovių plėtra turi prisidėti prie pažangaus e, ekonomikos augimo. Kiti sunkumai, kurie mums kyla dėl komisijos pasiūlymo, yra susijęs su mm, sudėtinga, sudėtingomis procedūromis, susijusiomis su e, kompleksinių paramos e, susijimu, <clears throat> su e, priežiūros procedūromis, padaro visą sistemą mažiau skaidrę ir apsunkina gyvenimą ūkininkams. Jeigu e, teikimi pasiūlymai nebus supaprastinti, juos reikia peržiūrėti iš naujo. Mes e, pritarėme pasiūlymui tiesioginės išmokas skirti aktyviems ūkininkams, tačiau mūsų nuomonė valstybėms narėms reikėtų e, leisti pačioms nuspręsti, ką laikyti aktyviais ūkininkais ir ką ne. Reikėtų taikyti čia daugiau lankstumo. Mes atskirimui priešinamas e, dėl to, kad e, taip bus pritaikomos priemonės toms įmonėms, kurios investavo į savo e, modernizavimą ir tai gali turėti neigiamos įtakos žemės ūkio kooperatyvams arba bendrovėms. Mes laikomės tokios nuomonės, kad uh, Komisija žengia teisingų kelių perskirstydama tiesioginės išmokas skiriamas valstybėms narėms. Mes manome, kad su visais ūkininkais atsižvelgiant į skirtingas išeitinės sąlygas turi būti elgiamasi vienodai. Taip pat mes pritarėme būtinybei užtikrinti didesnį solidarumą skiriuose valstybių narių ar regionuose, numatant panašiai, panašų tiesioginių išmokų dydį, tačiau tam e, reikės įdėkti naują išmokų sistemą ir valstybės narės turės pademonstruoti daugiau lankstumo, pokyčiai turi būti gyvendinami laipsniškai, o ne m, mm, taip, kaip siūlo komisija per pirmus metus 40 procentų pokyčių įgyvendinę. Pritarėme komisijai dėl pasiūlymo valstybėms narėms daugiau suteikti e, lankstumo apribojant e, tiesioginių išmokų e, mokėjimą arba užtikrinant paramos atsėjimą, nes priešingų atveju vis daugiau žemės bus paliekama dirvonuoti. <clears throat> Taigi, taip pat siūlome e, vieną dalį su ūkininku tiksliau siūlo komisija vieną dalį, spręstinų, vieną dalį išmokų perskirsti per pirmąjį ramstį, antrą dalį per antrąjį. Mes nesuprantame, kam e, reikia visą procedūrą padaryti tokią e, sudėtingą, todėl esame pateikę atitinkamus pasiūlymus, kaip viską supaprastinti. Dėl kaimo vietovių plėtros jau pristačiau e, mūsų e, svarbiausią rūpestį, kad nėra teikiama specifinių pasiūlymų, kuriais būtų skatinamas ekologinis augimas. Mums kelia susirūpinimą tai, kaip e, ši bendroji strategija turėtų būti gyvendinama praktikoje. Kitis, kitiems su antrojų ramščių susijusiams komisijos pasiūlymams pritarėme Taip pat mes pasisakome už e, e, perėjimą nuo ašinio į tematinį, prie tematinio požiūrio, taip pat reikia daugiau dėmesio skirti naujovių dėgymui, todėl tikimės, kad Europos inovacijų partnerystės projektai bus sėkmingai įgyvendinami ir juos įgyvendinant bus galima susijęti ūkininkų veiklą, žemės ūkio veiklą su rinkos tyrimais ir su moksliniais tyrimais. Dar keli žodžiai apie rinkos stabilumą, nes e, tai yra taip pat labai svarbus apsirūpinimo maistu saugumo. Ištikrinimo aspektas, mes nenorime grįžti prie senos sistemos, mums reikia mechanizmų, kuris būtų pateikiami veiksmingi atsakai į krizę ir kurios pasitelkus būtų galima stabilizuoti e, padėtį, turi būti užtikrintas atitinkamas krizės rezervas ir e, juo turi pasirūpinti komisija. Baigdamas pakartosiu tai, ką sakiau pradžioje, didžiausias iššūkis, su kuriuo susidurėme, yra siekis užtikrinti, kad e, žemės ūkis prisidėtų prie ekonomikos augimo ir apsirūpinimo maistu e, saugumo. Todėl manome, kad komisijos pasiūlymus būtų galima papildyti ir pagerinti. Tačiau be abejonės mūsų laukia ilgas diskusijų procesas. Nemanome, kad galime nuspręsti dėl BŽUP ateities, nežinodami, kokį turėsime biudžetą. Tikiuosi, kad bendromis pastangomis mums pavyks užtikrinti, kad e, pusimoji BŽUP prisidėtų prie to, kad ES žemės ūkis taptų dinamišku, inovatyviu ir rentabiliu sektoriumi, kuris būtų geriau pasirengęs mūsų e, laukiantiems iššūkiams ir problemomis, problemoms siekianties išspręsti. Visiškai pabaigai dar norėčiau paminėti E, žemės ūkio politikos svarbą ir vertę, ar ES kitose, jeigu ES kitose srityse veiktų taip, kaip BŽUP, tai dabar negyventume krizės sąlygomis. Dziękuję bardzo, Gerti, bardzo proszę. Ačiū Gertui. Paulo Bruni dabar kalbės. Paulo Brūnė. Savyčki. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau taip pat pasveikinti Žemės ūkio komiteto pirmininką Dikastro bei visus Europos parlamento narius, taip pat šio, šiandieninio sustikimo narius. Aš norėčiau pasisakyti Kodžek vardu. E, Tai yra žemės ūkio sektoriuje dirbančių kooperatyvų e, sąjunga. Mes vienijame 8 tūkstančius žemės ūkio sektoriaus darbuotojų visoje Europos e, sąjungoje. Panas Leitner jau pakomentavo ben, bendrus e, Europos pasiūlymo aspektus ir aš kalbėsiu, kaip sakė komisijos narys, Aš pakomentuosiu ypač rinkos aspektus ir tai, kas susiję su konkurencingumu. Kalbant apie šį aspektą, kuris yra be galo svarbus, tai yra konkurencingumą, turime, turime visuomet suprasti, jog šiam aspektui reikia skirti deramą vietą, nes mūsų kooperatyvai konkuruoja su ne Europos valstybių e, įmonėmis, o tenai tose šalyse e, aplinkosaugos e, standartai ir kiti standartai yra visiškai kitokie negu mūsų. Todėl pas juos yra daug paprasčiau gaminti pigiau ir Būtent todėl žemės ūkio reformos kontekste mes turime ypatingą dėmesį teikti tiems mechanizmams, kurie užtikrintų ateityje e, gaminti tinkamomis e, sąlygomis. Nes e, labai dažnai mes e, galvojam apie tokius sektorius kaip automobilių gamyba bei kitus pramonės sektorius ir dažnai e, maisto produktų perdirbimo sektorius ir žemės ūkio sektorius yra pamirštamas. Bet tarpu tiesiogiai ar netiesiogiai mūsų sektorius daro labai didelį, didelę įtaką užimtumo sektoriui ir tai susiję taip pat ir su kitais sektoriais ir dėl to mūsų svarba yra be galo didelė Europoje. Visi minėjo būtinybę gaminti daugiau, užtikrinant e, ekonomikos augimą. remiantis e, FAO e, rekomendacijomis ir prognozėmis. Ir šiame kontekste turime naudotis tinkamą ir tikslę statistiką Europoje ekonomikos augimas yra mažesnis ne vieno procento su sektoriuje. Moksliniai tyrimai ir inovacija. Ir inovacijos turi taip pat būti orientuotos tam, kad mes gamintume daugiau. Tai yra būtinas dalykas. Ir turime atkreipti ypatingą dėmesį į kitą aspektą. Aš manau, kad šis aspektas e, yra susijęs su konkurencingumu. Būti konkurencingu reiškia užtikrinti tinkamą lygį maisto grandinės e, srityje. Nes čia pati pagrindinė ir pirmoji grandis yra žemės ūkio sektorius. Mes e, manome, jog maisto grandinės kontekste žemės ūkio sektoriui tenka mažiausiai gerybių ir žemės ūkis uždirba mažiausiai. Ir dėl to čia reikia geresnės pusiausvyros. Iš tikrųjų, konkurencingumo forumas Anton, Antonas Tajani kaip tiek užsima šitame, šitas rytimi komisijoje ir prieš keletą dienų komisijos narys Čiolos taip pat kalbėjo apie tai, kuomet lankėsi mano šalyje. Aš manau, kad e, iš tikrųjų turime atkreipti ypatingą dėmesį tam pusiausvėros atstatymui maisto grandinės kontekste. Ir e, užtikrinant konkurencingumą būtinai tai atsižvelgti BŽUP reformos e, srityje, tuo pačiu sustiprinant e, žemės ūkio sektorių ir jos darbuotojų e, padėtį. Ir šioje srityje tam tikros priemonės turi būti panaudojamos žemės ūkio darbuotojų bei tarp profesinių organizacijų lygmenių, nes tai būtų tinkamas kelias. Tačiau turime labai rimtai atsižvelgti į tų žemės ūkio organizacijų tipologiją ir e, struktūras, nes e, mes manome, kad tai yra labai realus aspektas. Komisijos narys pateikė pavyzdį, kuris man labai patiko ir aš tikiuosi, kad galėsime į tos aspektus atsižvelgti būsimoje diskusijoje. Jisai sakė, jog vaisių ir daržovių srities modelis turi būti išplečiamas į kitus sektorius. Aišku, Šiame e, sektoriuje organizacijos užtikrina visišką atsakomybę, disponuodamos e, e, produkciją ir užsima visais etapais iki pat pardavimo. Ir jeigu kitose sektoriuose būtų taikomas tas modelis, tai e, tamet iš tikrųjų būtų kon konkrečiai e, pažengta į priekį. Mūsų e, organizacija mano, jog idealus e, gamintojų e, organizacijos modelis galėtų būti kooperatyvas. Tačiau jeigu tas modelis bus ne kooperatyvo formas, tai vis dėlto svarbu, kad tai būtų realiai funkcionuojančios įmonės pavydalas. Ir baigdamas norėčiau dar paminėti vieną specifinį aspektą susijusi su e, krizės valdymu. Jūs Turbūt prisimenate, jog šis aspektas iš tikrųjų yra didelis svarbos aspektas, kuomet komisijos narys kalbėjo apie krizės valdymą. Tai e, jisai sakė, jog ateities žemės ūkis bus visiškai kitoks negu praeitie ir ateityje e, dėl neužtikrintumo ir dėl klimato kaitos, tos krizės bus dažnesnės ateityje ir todėl žemės ūkio sektorius turi turėti tam tikrų priemonių, kuriamis užtikrintų, kad pajamos nemažėtų ir kad nebūtų prarandamos. Tad krizės valdymo priemonė iš tikrųjų ateityje turi tapti vienu iš fundamentalių aspektų žemės ūkiui. Šiuo klausimu, kadangi kalbam apie ateitį ir kadangi čia yra tarybos atstovas ir parlamento agri komiteto pirmininkas bei e, komisijos narys. Tai atkreidamas dėmesį į šį aspektą noriu pabrėžti e, laikiškumo, laiko aspektą, kadangi 12 metais bus suteikta papildoma e, parama, jinai jau yra skirta vaisių ir daržovių sektoriui krizių valdymo srityje. Parlamentas ir taryba jau yra sprendę šitos klausimus, tačiau mes dar negavome konkretaus atsakymo, kokia tai bus parama, kokio dydžio parama. Ir pats paskutinis dalykas, man atrodo, kad aš dar neviršiau savo kalbėjimo laiko. Jau įvyko du sustikimai tarp visų trijų institucijų, dalyvaujant taip pat socialiniams partneriams. Ir komisijos narys sakė, jog gruodžio 19 dieną taip pat vyks e, susitikimas su komisija ir tai bus e, paskutinis tos ciklo susitikimų. Aš manau, kad e, iki tol pozicijos turėtų būti jau aiškios Ir, kaip sakiau, vakar, kalbėdamas su Kapula Santos, jog pozicijos dabar kaip tik tai turi sueiti į vieną tašką. Tačiau čia labai svarbu yra suprasti visų pozicijų skirtumus ir rasti bendrus e, sąlyčio taškus, kad būtų įmanoma tas pozicijas suartinti ir kad jos konverguotų. Dėkuoju. Ačiū Paulo, kalbėjai apie ateitį, tačiau niekas negali taip rūpintis ateitimi kaip jaunieji žemdirbiai, todėl dabar paprašysiu e, Joris Bek kalbėti jaunųjų ūkininkų asociacijos vadovo. Dėkoju. Pone pirmininkė, gerbiamas komisarė, gerbiami Europos parlamento nariai, gerbiami kolegos. Norėčiau padėkoti pirmininkaujančiai valstybei už tai, kad pakvietė į šią konferenciją šiandien. Man malonu atstovauti šiandien 1,8 milijonų jaunųjų ūkininkų Europos Sąjungoje. Mes kalbame apie ambicijas ir rydienos iššūkius. Ir mes manome, kad yra būtina turėti stiprią ir tvirtą bendrą žemės ūkio politiką. Tačiau, kad tas ambicijas ir iššūkius galėtume įgyvendinti, mums reikia e, atitinkamo biudžeto, kurios, kuris atitiktų tas ambicijas. E, bendrai žemės ūkio politikai reikalingos ilgalaikės investicijos. Tai yra investicijos ne tik į turtą, bet ir į žmogišką į kapitalą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad ES yra būtina turėti kvalifikuotus darbuotojus dėl to, kad taisyklės keičiasi, dėl to, kad ūkininkai sparčiai senėja ir dėl to, kad patyrusius ūkininkus turės pakeisti jauni, nauji. Kol kas e, dabar, e, sakyčiau, kritinį laikotarpį pergyvena ES žemės ūkis ir tai, sakyčiau, yra tik aisbergo viršūnė. Yra būtina imtis investuoti į ateitį. Europos centrinis bankas turėtų taip pat užtikrinti, kad būtų investuojama į žemės ūkį, į ūkius ir kad būtų veikiama jau dabar. Norėčiau paremti komisarą, e, nes jis pateikė siūlymą skirti ypatingą dėmesį jauniesiems į ūkininkams. Tad mes remiame pirmąjį ramsti bendroje žemės ūkio politikoje kur sakoma, kad pirmus penkerius metus ūkininkams nuo įsikūrimo taikomos įvairios lengvatos. Ir nuo rinkų nepastovumų labai kenčia, jauniai ūkininkai ypač nuo to kenčia. Ir aš manyčiau, kad taisyklės turi būti sustiprintos. E, manyčiau, kad visose valstybėse narėse turi būti nustatytos taisyklės. Minimumas 2 procentų skirtų paremti žemės ūkio kiekvienoje šalyje turėtų būti skiriamas e, pagalba jauniesiams ūkininkams. Visą tai padėtų uh, atsižvelgti į specifinius jaunųjų ūkininkų poreikius. 2011 bus referenciniai metai. E, iki 2014 metų biudžetas turi būti pakankamas, kad jaunieji ūkininkai galėtų tinkamai kurtis, kad galėtų atsirasti daugiau naujai ūkininkaujančių. Nuo 2014 mes manome, kad reikėtų ir toliau numatyti priemonės skirtas jaunųjų ūkininkų įsikūrimui. Antrajame ramstėje yra numatyta taip pat teisinga kryptis, nes buvo kalbama apie preferencinį koeficientą e, kofinansavimui. Kiekvienas jaunasis ūkininkas turėtų sugauti pagalbos įsikūrimui visose ES valstybėse. Norėčiau pasakyti, kad svarbu, kad pavyktų tas kartų atsinaujinimas ES žemės ūkija. Tai padės užtikrinti tvarę žemės ūkio gamybą. E, ža, žaliosios priemonės minimos pirmajame ramstėje, tačiau mes norėtume pabrėžti, kad žemės ūkio sektorius yra vienas iš žaliausių, pat žaliausias ES ekonomikos sektorius, kad būtų galima prisimti didesnius įsipareigojimus, kad ūkininkai jūs galėtų prisimti ir pasiekti geresnių rezultatų. E, tas, tos žas priemonės turėtų būti gyvendinamos savanoriškai. Siūlymuose paminėtos tos trys priemonės dėja neatitinka ekonomikos iššūkių, netinka ES žemės ūkio įvairovės. Mes siūlėme kitokias priemonės, mes manime, kad yra būtina plėtoti žemės ūkio įvairovę, kad yra būtina atsižvelgti į klimato kaitos dalykus, būtina atsižvelgti į konkurencingumą, į jo reikalavimus. Būt, yra svarbu atsižvelgti ūkininkavimo techniką ir tinkamą valdyseną žemės ūkio. Energetikos efektyvo priemonės taip pat neturėtų būti užmirštos. Sistemos pagristos e, tam tikrų kultūrų auginimu, e, sėjomaina ir E, gyvulininkystės sektorius taip pat turėtų būti tie dalykai, į kuriems turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys. Tam reikia daugiau lankstumo ir tai turėtų būti taiko visose valstybėse narėse. Trumpai kalbant, norėčiau pasakyti, kad numatyti fiksuoti procentiniai dydžiai kiekvienam ūkiui yra m, tie dalykai, kurie nepadės pasiekti teigiamų rezultatų, nepadės užtikrinti tvaraus žemės ūkio plėtojimo. Aš manau, kad tos priemonės, to, tas, tas ribų nustatymas netitiktų žemės ūkio gamybos reikalavimų. Mes dar diskutuojame dėl kai kurių siūlytų priemonių ir šiaip ar taip iš visų diskusijų išplaukia tai, kad tvarų žemės ūkis turėtų būti mūsų prioritetas. Norėčiau pasakyti dar kartą, kad kartų atsinaujinimą žemės ūkija, jaunesnių ūkininkų atėjimas į šį sektorių yra vienas iš didžiausių iššūkių tenkančių mums visiems. Ir dėkoju šiandien už man sutiktą galimybę kreiptis į Jūs. Ačiū. Dziękuję bardzo. Labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį ir kalbėti nelgiau nei keturias minutės laikantis kalbėjimo laiko nustatyto, jeigu jo laikysimės, tai daugiau norinčių galės pasisakyti. Dabar kalbės pranešėjas Luis Manuel Kapolos Santos. Prašau, Luisai. Ačiū, ministrė. Norėčiau pirmiausia pareikšti, kad mano frakcija palaiko jūsų darbą, jį labai vertina. Taip pat aukštai vertina pirmininkaujančią Lenkiją, kuri rodo puikų pavyzdį, pateikdama šią iniciatyvą. Komisijos nariui noriu taip pat padėkoti, jūs dažnai lankotės pas mus parlamente. Esu tikras, kad reguliarus apsikeitimas patirtimi taip pat e, nešlemtingą indėlį į teigiamą šio proceso baigti, būdamas socialistų frakcijos koordinatoriumi Europos parlamento nariu, laikausi aiškių pozicijų ir nuomonės dėl atskirų šios reformos aspektų. Prieš du metus jau galėjau savo pozicijas įtraukti į rengiamą dokumentą, todėl džiaugiuosi, kad komisija savo pasiūlymą dėl teisės akto atsižvelgia kai kurios mūsų pasiūlymus, į kitus nedėja, tačiau pamėginsime dabar dėrybų metu jos vėl teikti. Nenorėčiau dabar e, pristatinėti savo kaip pranešėjo nuomonės, e, labiau norėčiau išgirsti kitų kolegų pasiūlymus ir e, kritinius pastebėjimus, kurie būtų naudingi rengiant mano pranešimą. Tačiau norėčiau paminėti du aspektus. Pirmiausia, norėčiau kreipti dėmesį į kai ką. Nuo spalio 12 dienos, manau, komisija ir komisijos narys sulaukė <clears throat> nepagristos kritikos, nes visą laiką stengiamasi pabrėžti neigiamus tokių reformų aspektus, pamirštant teigiamus aspektus ir e, daugelis pasiūlymo aspektų yra vertintini teigiamai, kitus norėtume pagerinti, tačiau natūralu, kad daugiausiai dėmesio skiriame mums neprimtiniems klausimams ir dalykams. Norėčiau e, aiškiai pasakyti, kad nesitikėjome, jog komisija teikdama reglamentą, tiesioginių mokėjimų reglamentą numatys valstybės narėms atinkamus biudžetus, turiuomenė pirmąjį ir antrąjį priedus nacionalinių lėšų paskirstimą. Dėl e, tokio pasiūlymo galėtų kilti karas tarp valstybių siekiančių gauti didesnę dalį finansavimo. Tai gali sukelti uh, problemų. Aš būčiau pirmiausia nustatęs kriterijus ir remiantis jų laikymosi būtų galima apskaičiuoti lėšų skirimas kitoms valstybėms narėms, taip kaip buvo elgiamasi iki šiol. Taip pat e, turime e, svarbiausią problemą su svarstamu biudžetu, kuris yra svarstamas lygiai grečiai ir neišaiškinusių biudžetų susijusių klausimų tikrai bus sunku išspręsti parlamentui ir šią problemą. Taip pat e, svarbus klausimas yra ekologinis e, žalesis žemės ūkio aspektas. Yra labai svarbu sugebėti pateisinti, paaiškinti visuomenį žemės ūkio naudingumą ir reikalingumą. Siekdami savo e, tikslų esame pasirengę daug dėmesio skirti ir e, stiprinti tą ekologinio, ekologiškesnio žemės ūkio ramsti. E, sieksime visiems primtinų sprendimų, tačiau labai svarbu kartu skatinti ir konkurencingumą. Apie tai kalbėjo komisijos narys ir mes norime prie to taip pat prisidėti. Labai ačiū. Mišel Danten dabar kalbės. Merci, monsieur le président. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Europos parlamento vardu aš esu parengęs, parengęs pranešimo e, tezes dėl bendro rinkų organizavimo ir norėčiau padėkoti komisijos nariui už atliktą darbą ir visai komisijai padėkoti taip pat ir už tai, kad suteikta tam tikrų galimybių darbuotojų organizacijoms naujų galimybių, ypač konkurencijos e, požiūrių. Dabar vyksta diskusija dėl to, kodėl visą tai reikia daryti, nes nepakanka turėti geras gamintojų organizacijas, tarp profesinės organizacijas ir kitas. E, To nepakanka, reikia, kad tos organizacijos galėtų tinkamai vaidinti savo vaidmenį rinkose, tose ribose, kurias priminė komisijos narys, nes e, kainų fiksavimas čia taip pat dar yra ne viskas ir Kopa Kožeka atstovas sakė, jog e, reikia, jog racionaliai, protingai būtų viskas daroma ir kalbant apie konkurencijos teisę, tai mes kartu turime pagalvoti apie tai, kaip reikėtų pakeisti, e, kaip, kaip reikėtų užtikrinti 101 ir 40 sutarties straipsnių taikymą. Vakar buvo bendras rinkų organizavimas, kuris, kuriame buvo numatyta tam, tam tikra išimtis, o šiandien turime galvoti, kaip suteikti iš naujo e, gamintojų organizacijoms tinkamą vaidmenį. Bendras rinkų organizavimas turi būti tas pagrindas, kuris, kaip sakė komisija prieš keletą mėnesių, kuriuo remiantis turi e, būti siekiama to tikslo ir 95 e, metais e, viso žemės ūkio sektoriaus apyvarta buvo 460, 475 milijardai eurų, 31 procentas tų lėšų patekdavo gamintojams į rankas, tuo tarpu 2008 e, metais 538 milijardai ir gamintojams pat patenka dar mažesnė dalis. Tad šitas klausimas turi būti išspręstas ir jeigu ir toliau pirmojo ir antrojo ramščio e, e kontekste ir toliau vyks toks procesas, tai gamintojams bus labai blogai. Parlamento vardu aš noriu pasakyti, jog e, esu pasirengęs partnerysės pagrindu dirbti su visomis interesuotomis pusėmis, be kitako su komisija ir komisijos nariais, kad šie klausimai būtų išspręsti. Dėkuoju. Dabar Albert Das. Herr Präsident, Herr Kommissar. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nariai, komiteto pirmininkė, kolegos ekspertai, noriu padėkoti komisijos nariui e, Čiološui už 650 puslapius tropaus darbo. Jeigu bandytume pritaikyti e, šių puslapių turinio atskiroms žemės ūkio bendrovėms arba ūkiams, e, tai būtų galima E, rasti ten daug naudingų dalykų, tačiau ne viskas yra naudinga. Norėčiau keltą aspektų paži... E, pasvarstyti. 7 procentai dirbonuojamos žemės e, <clears throat> siūloma įtraukti tos 7 procentus iki šiol nenaudojamos žemės. Ir mano, pavyzdžiui, regione kai kurie dirbanojama žemė, tačiau priklauso ne ūkininkams, o savivaldybėms. Pavyzdžiui, kai kurios savivaldybės e, valdo 5000 e, žemės. 5000 hektarų žemės ūkio naudmenų, tai kodėl dabar negali, turėtume dar 7 procentus iš ūkininko atimti ir palikti dirbonuoti, jeigu tą galėtų, pavyzdžiui, padaryti ir savivaldybės, e, priskirdamos tiems 7 procentams savo valdomus žemės ūkio naudmenis. Įsivaizduokime, kad jeigu ūkininkas valdo 15 e, hektarų žemės, tai jis negali 3 hektarų palikti dirvonuoti. E, e, arba esama ūkininkų, kurie nuomojasi žemę, pavyzdžiui, 800 eurų už hektarą moka, tai jisai negali mokėti nuomos mokesčio už nedirbamą žemę, nes iš jos ne, negaus jokios naudos. Taigi toks pasiūlymas yra nepriimtinas, reikia rasti atsakymus į mano užduotus klausimus. Galėčiau įsivaizduoti, kad e, jeigu kai kuriuose regionuose esama 7 procentai, galima būtų rasti 7 procentus nenaudojamos arba nenaudotinos žemės, tai kitiems regionams, kuriuose tokios žemės nėra, reikėtų taikyti išimtis. Antrasis aspektas susijęs su sėjomaina e, kalnuose, pavyzdžiui, dirba nemažai ūkininkų, kurie šlaituose kalnų turi dirbti žemę. 4 procentai, 4 procentai, 4 procentai jų turimo žemės yra e, ariama žemė ir ten, pavyzdžiui, jie augina kukurūzus. E, e, tai atsk... <clears throat> ir būtent kalnuose galima auginti tik tai kukurūzus, nes ten yra kitoks kritulių kiekis, negalima auginti tenai kviečių, nes jie neauga, taigi reikia atsižvelgti į šios aspektus ir nustatyti e, atitinkamai kitas ribas susijusias su sėjomaina. Taip pat ir e, kitose sritise reikia iškoti kompromisu, nes pavyzdžiui, e, dėl atitink gyvenus suteikiamus pasiūlymus gali sutikti taip, kad kai kurie regionai Vokietijoje ir Prancūzijoje e, ateitie labai nuskurs, e, o šiuo metu e, jie yra pakankamai sėkmingai ekonomiškai įsivystę. Dėl lėšų perkelimo iš pirmo ramščio Antrai, kodėl tik 5 procentus lėšų galima pers, perkelti, jeigu būtų galima padaryti, paimti 10 ar 15 procentų ir e, perkelti į e, bendro finansavimo projektus, tai būtų užtikrintas didesnis e, teisingumas. Taigi turime dabar kelis mėnesius dar laiko bendromis pastangomis ieškoti ir rasti praktiškai įgyvendinamus sprendimus. Tokia būtų e, visų mūsų institucijų pagrindinė užduotis, kad BŽP e, reformos numatomi e, pasiūlymai būtų praktiškai įgyvendinami, nes tikrai negalima leisti, kad iš Briuselio mums nuleidžiami įstatymai ir teisės aktai būtų gyvenime aklai, nesižvelgiant į įvairius aspektus. Taip pat dėkoju ministrui Savičkiui už jo pastangas. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį ūkininkų tarybos atstovui iš Danijos Rykė Etsi. Atstovai tiksliau. Ačiū už galimybę šiandien kalbėti. Mm, mm, kalbėsiu maisto produktų gamintojų vardu. E, mes eksportuojame 20 procentų visų savo gaminių ir siekiame, kad mūsų dalis bendroje žemės ūkio struktūroje tik tai didėtų. Dabar didėja uh, maisto paklausa, todėl turime daugiau maisto produktų gaminti, sunaudodami mažiau išteklių žemės ūkiui, todėl reikalingas augimas, ūkininkai turi gaminti daugiau, didinti savo darbo našumą ir tuo pačiu mažiau e, įtakos ir žalos daryti aplinkai. Taip pat reikia didinti mūsų žemės ūkio gamintojų konkurencingumą. ES galioja patys griežčiausi aplinkosauginiai reikalavimai. E, ir mm, juos atsižvelgdami turime patys spręsti savo problemas, o ne perkelti jas ant trečiųjų šalių pečių. Tai yra didžiulis iššūkis mums ir mūsų visuomenėje. Turime e, užtikrinti apsirūpinimo maistu saugumą, turime tausiai naudoti e, energetinius išteklius Todėl turime siekti tokios ir gyveninti tokią ekonomikos augimo politiką, e, kuria gyvena būtų skatinamas veiksmingas žemės ūkis. Negalime pamiršti, kad e, išmokos yra paskirstamos remiantis objektyviais kriterijais atsižvelgiant į E, žemės ūkio įmonių dydį, todėl įmonės, kurios e, turi didžiausias žemės ūkio gamybos apimtis, gauna daugiausiai žemės ūkio paramos. Kalbant apie e, santykius su aplinka, reikia į, į atsižvelgti vykdant žemės ūkio politiką, reikia tausiai naudoti turimus išteklius, gamtinius išteklius, numatyti atitinkamą finansavimą iš biudžeto. Mes e, siekiame e, teikti paramą žemės ūkiui, kad toliau būtų teikiama komisijos pasiūlymas e, dėl vidinio lėšų perskistimo yra pakankamai radikalus, jis neigiamai atsilieptų mūsų pieno gamintams, pieno ūkininkams. Ūkininkams būtina E, turėti šiek tiek daugiau laiko nei kitiems gamintojams, e, kad jie galėtų dirbti, o ne užsimti biurokratiniais dalykais. Ačiū uždėmesi. Ačiū Klaudijai. Dabar prašau kalbėti Ispanijos atstovą Juaną Karbalaną. Buenas tardes. Eh, en primer lugar, quisiera dar gracias. Labą dieną visiems. Noriu padėkoti pirmininkaujančiai Lenkijai ir Europos parlamentui už šio posėdžio surenkimą ir galimybę, kurima pusėta šį dalyvauti. Atstovauju vienam iš kooperatyvių iš Ispanijos. Mes gaminame alyvogio aliejų, vyną, e, turime daugybę kooperatyvų užsiimančių pienininkystę. Turime 20 milijonų eurų biudžetą ir milijoną ūkininkų. Negaliu. Šių, nenorėčiau komentuoti pozityvių aspektų, be abejo, siūlymas yra pažanga. Norėčiau šiandien pakalbėti apie maisto grandinę. Pritariu Europos komisijai. Šios reformos vienas iš tikslų yra padidinti ūkininkų galimybės dėrėtis ir lemti maisto grandinę. Tačiau skaitau siūlymą ir matau, kad komisijos siūlymai netitinka tikslų. Paaiškinsiu, kodėl taip manau. Europos komisija mums sako, kad būtina plėsti ūkininkų pripažinimą visame žemės ūkio sektorėje. Tačiau aš manau, kad tai yra kokia nors nauja priemonė. Tikrai ne, nes šis Reglamentas leidžia valstybėms narėms e, tą pripažinimą įdėkti jau dabar. Mes manome, kad reikėtų toliau eiti pirmin šią kryptim. Manau, kad pripažinimas yra svarbus žingsnis, tačiau ne vienintelis. Nėra teikiama kažkokių minimalių pasiūlymų. Svarbu, kad būtų sakoma, kaip išlaikyti techninės priemonės ir žmogiškasias priemonės tikslams pasiekti. Taigi komisijos siūlymas turėtų padėti organizuoti žemės ūkio gamintojams. 106 įsiūlymo straipsnis yra svarbus siekiant pažangos. E, svarbu taip pat kad būtų suteikta daugiau techninių priemonių. Mes jau buvome susitikę su konkurencijos generaliniu direkt, direktoratu. E, ten yra manoma, kad ūkininkų, e, gamintojų organizacijos, e, kai turi reikiamas priemonės, jos gali labai daug nuveikti. Tačiau komisijos siūlomas modelis e, nėra pats geriausias. 106 straipsnių remiantis mes negalėsime e, valdyti paklausos, siūlyti kainas ir panašiai. Būtent dėl to mes laukime, kad taryba ir parlamentas geriau pripažintų gamintojų organizacijas. Tad siūlymas yra tikrai gerintinas. Mano minėtame straipsnė turi būti numatytos nuostatos, kurios leistų geriau pripažinti ūkininkų organizacijas. 125 A, 125 C straipsniai. Čia yra kalbama apie ūkininkų organizacijas, kurios atstovauja ūkininkams ir vandiems vaisių ir dažovių sektoriuje. Siūloma čia kai kurias nuostatas išbraukti. Kodėl? Juk yra tokių sektorius kaip cukrus, vynas, pienas, kur taip pat taikomos specialios nuostatos. Svarbios nuostatos išnyko, čia mes kalbame apie deleguotusius teisės aktus, o susirūpinimą kelia tai, kad šie straipsniai tiesiog dingo iš mūsų teikiamo teksto. Ribų nustatymas. Kooperatyvas turėtų pasinaudoti pirmiausia išmokomis. Vieną milijoną eurų galėtų gauti koks nors kooperatyvas, tačiau kooperatyvą sudaro daug smulkių ūkininkų. Mes manome, kad tos ribos neturėtų būti taikomos kooperatyvams, nes kooperatyvai tik perskirsto tą vien, vienkartinę išmoką ūkininkams. Tai turėtų padėti supaprastinti biurokratiją šioje srityje. Ačiū. O dabar viekampesino atstovas, ponas Anso Sančias. Bonjour. Bonjour. Gérard Choplin de la coordination européenne Via Campesina. Euh, Uh, Dėkui. Ponas Sančias turėjo grįžti šį rytą į Ispaniją. Europos uh, koordinavimas yra atstovaujamas 18 Europos valstybių. Ir uh, aš norėčiau iš pradžių pateikti pareiškimą, ponas Savickis ir ponė, ponė Savickis ir ponė Kastro, mes esam labai nustebę dėl šių diskusijų organizavimo, nes uh, dokumentuose yra pasakyta, jog tai yra diskusijos su sektoriaus ir nevyriausybinių organizacijų atstovais, tačiau jau 45 minutės čia kalba vien tik tai kopa uh, sežak organizacijos atstovai, tačiau jie atstovauja ne vien tik tai ne, ne visiems ES šio sektoriaus darbuotojams. Šiandien Ekosokė taip pat vyksta e, klausimai E, šitą temą e, ir ten vienodai buvo skirta laiko anksčiau minėto kooperatyvo atstovams ir, ir, ir mūsų organizacijos atstovom. Tai, kas vyksta čia, iš tikrųjų primena tamsius 20-ojo amžiaus laikotarpius, kuomet buvo pažinima de demokratija. E, BŽUP reformos diskusija E, turi būti atvirta visai pilietiniai visuomeniai, jinai turi būti būtent atvira, o ne e, uždara. Ir mes norėtume e, kreiptis į Europos parlamentą ir pirmininkaujančias ES valstybės ir, ir dar pirmininkausiančias, e, jog būtų vengiama e, tokių radikalių apraiškų, remiantis asmeniniais etikos principais ir profsąjunginės etikos principais aš būsiu priverstas e, išeiti iš šitos e, salės. Ir aš norėčiau kreiptis į tuos, kurie liks šioje salėje. Aš e, manau, kad jūs turėtumėte mm, pasiremti tais pasiūlymais, kurie yra mūsų pateikti. Ačiū už tokį puikų nepriklausomybės demonstravimą, tačiau tikrai niekas niekam e, netrukdė viekam pesiną e, suorganizuoti visą europinę diskusiją BŽUP reformos klausimais. Manau, kad jūsų raštų patikimi pasiūlymai taip pat bus svarstomi Švedijos e, ūkininkų federacijos atstovui, ponui Holmstrom Laivland suteikiamas žodis. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nariai, parlamento nariai. Švedijos ūkininkų federacija atstovauja 170 tūkstančių atskirų narių dirbančių žemės ir miškų ūkiui, taip pat 29 kooperatyvams, visi kartu jie atstovauja 9 procentams e, Švedijos BVP. LRF norėtų tokios BŽVP, kuri prisidėtų prie e, žemės ūkio politikos konkurencingumo ir e, remtų tausę, tausų ir aktyvų etiniais E, principais grindžiamą ūkininkavimą. Mes pripažįstame būtinybę užtikrinti ilgalaikį e, maist, ilgalaikę maisto gamybą Europos Sąjungoje, todėl e, turime gerą pagrindą bendrai žemės ūkio politikai pritarėme komisijos užmojams padaryti BGP tvaresnė. Nepaisant to, kad LRF suvokia būtinybę ES lygmenių e, stiprinti ekologinį žemės ūkio aspektą, tačiau puikiai suprantame, kad padėtis visose valstybės narise skirtinga. Pavyzdžiui, Šiaurės Europoje grūdinių kultūrų diversifikavimas e, turėtų neigiamos žalos aplinkai ir e, padidintų biurokratinę naštą. LRF taip pat mano, kad e, kadangi įmanoma vis dar išlaikyti e, kad e, pasiūlymas stiprinti ekologinį žemės ūkio aspektą nestiprintų aktyvaus ūkininkavimo. Mes norėtume kad e, žemės ūkio ekologinimas prisidėtų prie ekologinio e, žemės ūkio ir bendros ekonomikos augimo. Manome, kad tai būtų geriausias būdas užtikrinti tiek ekologiškesnį BŽP e, bei teikti paramą aktyviam ūkininkavimui. Labai ačiū. Dziękuję bardzo. Labai ačiū. Ir dabar prašau kalbėti pana Ježį Hrusikovskį, individualių ūkininkų sąjungos pirmininką kalbėti. Yeah. Yeah. Dėkoju, pane pirmininkė. Džiaugiuosi, kad galime dalyvauti tokioje diskusijoje dėl Europos komisijos pateiktų siūlymų. Šie siūlymai, kuriuos pateikė komisaras, nėra tokie, kokiu mes tikėjomės. Europos komisija pasiūlė tai, kas neturi labai nedaug bendro su bendra žemės ūkio politika ir, ir, ir mūsų lūkesčiais. Mes norėjome siūlymų, kurių tikslas būtų užtikrinti Europos ūkininkams sąžininką konkurenciją. Mes Laukime daugiau skaidrumo, mažiau biurokratijos ir supaprastinimo taisyklių. Tačiau matome, kad siūlymas yra sutelktas labiausiai prie pagalbos didžiausių gavėjų. Ir matome, kad menkai dėmesio skiriamas smulkėsiams gamintojams, ypač kalbant apie tiesioginės išmokas. Komisija mums numato dar vieną pereinamą į laikotarpį, kai dėl tiesioginių išmokų. Ir tai yra didžiulis nesusipratimas, mano nuomonė. Tai iškraipys konkurencija ES vieningoje rinkoje. Neturėtume remti tokios nesažiningos konkurencijos nukreiptos, pavyzdžiui, prieš Lenkų ūkininkus, tačiau aš kalbu ir galėčiau kalbėti manų visų dvylikos naujų valstybių narių ES vardu, ar net visų penkiolikos. Aš tikiuosi, kad diskusijos padės sugrįžti prie kai kurių siūlymo nuostatų ir jas performuluoti. Lėšų yra numatyta ir mums reikia sąžiningai paskirsti tų lėšų. Biudžetas buvo formuojamas remiantis senais principais. O dabar turime 7 valstybės, 27 valstybės narės ir tokį pat biudžetą, kokį turėjome, kai valstybių narių buvo mažiau. O iššūkiai didėja. Mes jau sakėme, kad 13 metų perspektyva nėra pakankama. Kaip mes galime užtikrinti tolygų ūkininkų traktavimą, kaip galime tikėti sąžiningos konkurencijos. Mums reikia grįžti prie tų istorinių mokėjimų. Jeigu mums reikia Europos, kuri remtųsi solidarumo principų, tai tuomet turime remti ir visų vienodo traktavimo idėją. O mes nenorime, kad būtume traktuojami kaip tie, kurie prašo per daug. Ne apie tai čia kalba. Ūkininkai, lenkų ūkininkai jaučiasi palikti likimo valiai. Jaučiasi nuskriausti, įžeisti. Tad manyčiau, kad verta dar kartą diskutuoti apie siūlomus sprendimus. Tai nėra tie pasikeitimai, kurių mes laukiame ir mums yra labai sunku susitaikyti su tokia siūloma nesažininka konkurencija. Šiandien mes pergyvename labai rimtą krizę. Žemės ūkio sektoriuje patariama vis daugiau neteisybės. Tad kreipiuosi į komisarą, laikas bėga, nors laiko dar yra. Prašau, peržiūrėkite kai kuriuos iš tų siūlymų, tegu jie bus geresni. Biudžeto e, komitetas ir biudžeto, už biudžeto reikus atsakingas komisaras taip pat turėtų grįžti prie teikiamų siūlymų. Nes aš manau, kad negalima teikti tokių aptakių pažadų būsimajai, be, e, pažadų su būsimąją bendrąją žemės ūkio politiką. Tik sąžininkų siūlymus teikiant galima tikėti sąžininkų pasikeitimų. Ačiū. Pirmininkas, ačiū žodis Airijos kooperatyvų asociacijos atstovui. Prašom. Thank you for the opportunity to address this important forum. My name is Conor Mulville. Ačiū už galimybę kalbėti šiame garbingame forume. Aš atstovauju Airijos ūkininkų asociacijoms. Noriu kalbėti apie kelis svarbius aspektus. Mes esame įsitikinę, kad nauja BŽP turėtų uh, kooperatyvams e, skirti didesnę paramą, nes kooperatyvų nariams e, galima tikėtis bendrai didesnių perspektyvų, tai yra ekonomiškai tvarus verslo modelis, kuomet kooperatyvų nariai yra ekonomiškai susijęti tarpusavėje, veikia e, integruotai ir gali užtikrinti maisto grandinės tiekimo pusiausvyrą, geriau reaguoti į globalizacijos iššūkius, taip pat kooperatyvai e, turi didesnę galimybę e, kovoti su e, rinkų svyravimais. Mūsų nuomonė kooperatyvai lieka ir yra efektyviausia, veiksmingiausia priemonė, todėl jiems reikia skirti daugiau dėmesio busimoje BŽUP. Mes uh, pritarėme atitinkamus siūlomams priemonėms dėl e, surūpinimo maistų saugumo, dėl atsargų laikymo kitoms e, priemonėms. E, prisiminkime 2008 metų pieno kainų krizę 9 milijardai numatytos paramos yra teigiamai vertintinas dalykas, tačiau sprendimai turi būti skirti paramą priimami greitai ir veiksmingai būdami jaunais e, ūkininkais, tiksliau jauniems ūkininkos mes siūlome, e, tiksliau vertiname teigiamai pasiūlymą 2 procentais didinti paramą jauniesiams ūkininkams. Airijoje jaunųjų ūkininkų dalis yra nemaža, todėl e, turime pasinaudoti visomis priemonėmis siekdami atjauninti šią ūkio sritį. Tam yra reikalingas tinkamas valdymas ir finansavimas dėl ekologinimo žemės ūkio 2014 metams iki 2019 numatytas pereinamasis laikotarpis siekiant e, sustiprinti ekologinį žemės ūkio aspektą ir įvertinti siūlomų priemonių poveikį ūkininkams. Galbūt po to tas e, perinamasis laikotarpis bus dar prailgintas kitose šalise. Mes pripažįstame tuos iššūkius ir problemas, kurias patiria šiuo metu žemės ūkis, problemas susijusias su e, aplinkosauga arba poveikio aplinkai, tačiau saugos priemonės sumažintų su mūsų konkurencingumą reikia skirstant tiesioginės išmokas atsižvelgti ne tik aplinkosauginius aspektus, tačiau taip pat ir į e, praktikuojamo žemės ūkio modelio e, poveikį socialiniai sanglaudai bei mūsų pasauliniam konkurencingumui. Pabaigai e, dėl inovacijų skatinimo noriu pasakyti, kad konkurencingumas ir našumas bus pagrindiniai komponentai siekiant iki 2050 metų išmaitinti 9 milijardus pasaulio žmonių. Šiandien e, todėl e, labai sveikintinas pasiūlymas skirti papildomą e, milijardinį finansavimą moksliniams tyrimams žemės ūkiui. Ir puikiai tačiau žinome, kad įvairių E, projektų, e, kurie yra finansuojami iš numatomo fondo lėšos panaudojimas turi būti kuo mažiau e, biurokratinis, siekiant užtikrinti, kad būtų gaminamos tos prekės, maisto prekės, kurios yra būtinos šiuo metu maisto grandinėje. Ačiū už dėmesį. Prieš suteikdamas žodį kitam kalbėtojui noriu tarti keletą žodžių organizacinių klausimų. Gerbiami ponės ir ponai, šios dienos diskusijos turėtų pasitarnauti tarybai ir komisijai ir parlamentui tolesnėse jų diskusijose dėl BŽUP. Lapkričio 7 dieną vyko parlamente atitinkama diskusija, tai buvo parlamento narių diskusija. Šiandien prašyčiau parlamento narių narių neprašyti žodžio, tačiau įsiklausytų į žemdirbių organizacijų atstovų mintis. Jeigu, žinoma, per mums diskusijoms skirtą laiką žemdirbių atstovai nenorėtų kalbėti, tuomet taip suteiksiu žodį parlamento nariams, Tačiau nepaisant to, kad esate šios salės šeimininkai, dabar šiek tiek diskutuosime kitokią tvarką. Dabar noriu suteikti žodį Junktinės karalystės e, e, ūkininkų biuro atstovui ponui Viljamui. Ačiū pirmininkė Savitski. Komisarė Čiolos, ponė Kasro, Europos parlamento nariai. Aš norėčiau padėkoti už kvietimą atvykti šiandien į šį posėdį. Kalbu 47 ūkių vardu, jiems atstovauju Anglijoje ir Velso provincijoje. Norėčiau aiškiai pareikšti, kokį signalą siunčia ūkininkai. Ir čia norėčiau paminėti keturis svarbus principus. Pirmiausia, paprastumas. To principo reikia ūkininkams. Jiems reikia paprastesnių priemonių. Kur jie turėtų būti paprastesni ne tik ūkininkams, bet ir vyriausybėms. Išmokų sistemos, teikimo sistemos išmokų turėtų būti žymiai paprastesnės. Per pastarusius metus Anglijoje dėl to buvo patirta daug problemų. Taip pat svarbu komunikavimas. Mums reikia vykdyti į rinką orientuotą žemės ūkio politiką. Ir reforma turi būti orientuota į žemės ūkio rinką taip pat. E, Perdirbamai pramonė tai taip pat yra labai svarbu. Būtent užtikrinti e, maisto saugumą būtina pagaminti pakankamai maisto. Jungtinėje karalystėje mums pavyko neblogai pasiekti to tikslo. E, vyriausybėje buvo parengtas mokslinis pranešimas, kur buvo pasakyta, kad 70 procentų teks padiginti iki 25 metų žemės ūkio gamybą, jeigu norėsime išmatinti 9 milijardų žmonių. Kartais yra sakoma, kad mes turime gaminti žymiai daugiau maisto ir mažiau veikti aplinką. Mes tikime inovacijų gale, mes tikime moderniomis e, ūkininkavimo technologijomis, tikime geresnių, efektyvesnių energijos panaudojimų. E, atsieti pagalbą nuo gamybos, e, girdėjome tokį siūlymą. Ir manytume, kad reikia dirbti vėlgi, dirb, ieškant tokių priemonių, kuris būtų labiausiai sutelktos į rinką. Mes manome, kad komisijos siūlymai yra pernelyg sudėtingi, kad jų kryptis netokia, tai tiesiog yra uh, netokia proga, jeigu norime pasiekti dinamiškesnio žemės ūkio ir pramonės, savo orientuotų rinkų žemės ūkio ir maisto gamybos pramonės, tai tie siūlymai yra šiek tiek netokie. Kai dėl žalės, siūlymų žalesniam žemės ūkiui mes manome, kad visa tai sukels papildomą kainų šuolį produkcijos, dėl to išaugus biurokratija. Mes manome, kad siūlymas atidėti 7 procentų žemės pūdymams nėra geras siūlymas, nes išauks kaštai. Nacionalinėme lygmenyje, sakyčiau, ūkininkai nėra nusiteikę prieš gerą praktiką. Jie daugiau kalba apie kokybę negu kiekybę. 75 procentai ūkininkų Velse ir Ingliuje yra pasirašę E, susitarimus ūkininkauti tvariai. 30 procentų nuo 1987 e, metų sumažėjo žemės ūkio gamybos plotų. Mes manome, kad aplinkosaugos e, reikalavimai turėtų būti pirmajame ramsnėje numatyti, ne antrajame. Prieš keletą mėnesių kartu su Dženteis, mūsų ministru, mes kalbėjome apie ūkininkavimo reikalus ir aplinkosaugos e, reikalus. Mes manome, kad ekologiško ūkininkavimo priemonės turėtų būti įgyvendinamos savanoriškai. Tai tie, tie dalykai yra iliustruojami konkrečiais skaičiais. Mes atsiliepėme į tą šūkio ūkininkavimą ūkininkauti kokybiškiau, ne tik gaminti daugiau produkcijos. Maničiau, kad tos schemos turėtų būti atnaujinamos dėl okeloninkešinio ūkininkavimo ir taikomos eko, savanoriškai. Ūkininkai turi atsinaujinti tas schemas, taikyti savanoriškų būdų ir jie neturėtų būti, e, jie neturėtų nukentėti, jeigu nepasirenka tų schemų taikymo. Mes Mes manome, kad svarbu, kad nedidėtų biurokratija, kad nesirastų daugiau biurokratijos, tam reikia e, būtinų sprendimų, kad nuo istorinių išmokų būtų pereita prie e, išmokų susijusių su ūkių dydžiu. Pereinamasis laikotarpis yra reikalingas. Manyčiau, kad dabar dažnai kalbamas, kalbam apie monopolijų įsigalėjimą. Čia irgi reikia priimti tam tikras priemonės. Norėčiau tiesiog dar kartą pasakyti, kad e, paprastumas ir aiškumas yra mums svarbiausi dalykai. Mes manome, kad kai kurie iš tų siūlymų, pavyzdžiui, ekologiškesnio ūkininkavimo siūlymai gali pakengti žemės ūkiui, pakengti mūsų ūkininkų konkurencingumui. Tad prašyčiau dar kartą grįžti prie tų dalykų, kurios diktuoja rinka. E, kalbėkime apie žemės ūkio gamybos augimo būtinybę, kalbėkime apie sektoriaus poreikius, e, apie tai, apie ką būdavo įprasta ES iki šiol kalbėti. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Dabar suteiksime žodį ekologinių e, ūkininkų organizacijos atstovui poniai Kalinkai. Uh, Ačiū pirmininkai, kad suteikite žodį, kalbant, prisiminant e, jūsų ankstesnį komentarą, mano kampesinos pasisakymą noriu priminti, kad mes galime organizuoti patys įvairias diskusijas dėl BŽP, tačiau jūs, būdama pirmininkaujančia e, šalimi, galite inicijuoti atsitinkamas e, pasiūlymus, todėl esame nusiminę dėl to, kad e, dažniausiai sustinkate tik tai su tradicinio ūkininkavimo ar maisto gamybos pramonės atstovais ir ne, neplečiate dis, diskusijų dalyvių rato. Kopa e, Kočiga e, atstovavo kol kas tik tai trys kalbėtojai. Mes e, žinome, suprantame, kad ūkininkai yra labai svarbus bendroje žemės ūkio politikoje ir aš jiems taip pat atstovauju, tačiau kalba eina apie mokesčių mokėtojų pinigus, jų naudojimo, todėl reikėtų ieškoti bendro visuomenės sutarimo tam, kad naujoji BŽUP e, būtų tikrai naudinga taupant biudžeto lėšas, biudžeto, kuris reikalinga žemės ūkio politikai. Noriu paklausti, kodėl e, neatsižvelgiama į įvairių suinteresuotų organizacijų ir grupių, kurios uh, E, labiau rūpinasi aplinkosauga, e, žemės ūkio raida, todėl jo, jo, jų atstovai nebuvo pakviesti, dėl to mes esame nusivylę. Šiuose diskusijose kalbame apie konkurencingumo didinimą. Tai yra tam tikras mitas, nes kol ūkininkai bus priklausomi nuo paramos, jie negalės tikrai konkuruoti pasaulio rinkoje. Turėtume savo atvirai pasakyti ir pripažinti, kad e, priklausome dabar nuo paramos, nes e, priešingą atveju turėtume atsisakyti BGP, tačiau to niekas nenori šioje salėje. Turime šią politiką išlaikyti, nes tai padeda išlikti ūkininkams. Jeigu norime ir toliau, kad jie liktų versle, mes negalime e, toliau vykdyti kainų varžybų mažėjančių kainų varžybų, kad galėtume tapti konkurencingi pasaulio rinkoje. Ką mes galime pasiūlyti, tai yra kokybiški e, gaminiai, atsižvelgiant į įvairius e, rinkos poreikius, e, gaudami už savo gaminius sąžiningą kainą, nes jeigu ta sąžininga kaina nebūtų mums mokama, tai negalėtume dirbti, e, laikydamėsi griežtų aplinkosauginių standartų. Ekologiniai ūkininkai veikia 30 metų, taikydami savo veikloje aukštesnius e, aplinkosauginius standartus reikalavimus. Jiems už tai, aišku, reikia papildomai atlyginti, mokant aukštesnės kainas, tačiau tokių galimybių galima rasti, o jie mums parodo taip pat ir tam tikrą būsimą veiklos kryptį. Žemės ūkio našumas yra Taip pat labai svarbus OBŽP siekia <clears throat> numatyti ir nustatyti ateities žemės ūkio e, gairės. Tačiau e, e, tradiciniai ūkininkai priklauso, labai priklausomi nuo trašų importo, nuo energijos išteklių importo. Ypatingai turime nepamiršti, kad energijos išteklių ateityje liks vis mažiau, todėl turime pasitelkti kitas priemonės, e, kurias naudodamiesi užtikrintume, kad mūsų ūkininkai ir ateitie mus galėtų aprūpinti maistu. Reikia kurti visapimančias ūkininkavimo sistemas, e, pagal kurias būtų veiksmingiau naudojami turimi ištekliai, taip pat e, turime pakeisti visą mytybos sistemą, daugiau pasinaudoti funkcinę bioįvairovę manome, kad e, reikia pakelti tvarumo kartelę pirmajame ramstyje, nu, tačiau taip pat mums reikalingas ir e, tvirtas antrasis ramstis, e, siekiant pasinaudoti visomis galimybėmis, užtikrinant apsirūpinimą maistu saugumą. Todėl tokios programos kaip Natura 2000 bei privaloma ekologinio ūkininkavimo dalis visoms valstybėms narėms turi būti tvirtinta antrajame ramstyje, bei reikia užtikrinti įvairių žemės ūkio ir kaimo plėtros programų kontrolę. Ačiū uždėmesi, pirmininkas. Labai ačiū dar kartą dėl organizacinių aspektų. Turiu pasisakyti. E, dvi savaitės turėjau aiškinti keliasdešimčiai Lenkijos ūkininko organizacijų, kad visos jos negalės dalyvauti šiose diskusijose, tačiau iškilmingai prisiekiu, kad e, kai po 20 metų pirmininkaujantį Lenkiją vėl organizuos e, tokio pobūdžio diskusiją, tai e, ir Europos parlamentas mums skirs kelių tūkstančių vietų salę, tai visų Europos užimdirbių e, organizacijas pakviesime į tas diskusijas. Kopos generalinio sekretoriui, ponui Peisoninui dabar suteiksime žodį. President Savicki, Chairman Pone pirmininkė Savicki, komisarė, ponios ir ponai. Na, jūsų turbūt nenustebins tai, kad aš pritariu Brunį ir Lainen pirmininkams. Ir nemanau, kad reikia taisyti pirmininko kalbas. Tiesiog susitelksiu prie šios dienos diskusijos temos labiau. Pritariu kolegijai, kuri minėjo Kopakožeką organizaciją. Jau 53 metus veikėjos organizacija, mūsiškai 50. Nemanau, kad reikia Kopa Kožek organizaciją kaltinti kuo nors tik dėl to, kad jis senesnė keletų metų už kitas. Kopa Kožek remia bendro sprendimo prieimimo procedūrą, kalbant apie bendrą žemės ūkio politiką. Mes pritarėm komisarui, ponui Čiolos ir komisijos tarnyboms. Buvo, sak, buvo kalbama apie tris dimensijas bendrosios žemės ūkio politikos ateityje. Buvo kalbama apie maisto saugumą, tvarumą ir teritorinį teritorinę plėtrą, subalansuotą teritorinę plėtrą. Mes galim tik paremti tuos principus ir manome, kad kope, kožek komentarai buvo išklausyti, jos buvo atsižvelgta. Kas dabar pasikeitė? Būsimai plėtrai mums reikia užtikrinti, kad maisto grandinė veiktų žymiai geriau, negu veikia iki dabar. Galbūt prieštaraudamas kitiems kalbėtojams, norėčiau pasakyti štai ką. Manau, kad mes turime būti konkurencingi pirmiausia vidaus rinkoje. Turime įtikinti savo pačių piliečius, kad ES ūkininkai kuria didžiulę pridėtinę vertę, nes kaip kitaip galėtume paaiškinti ir sulaukti atlyginimo e, Europos ūkininkams už jų dėtas investicijas. Be abejo, e, ūkininkai auginantys specifinę produkciją turi sulaukti specifinės pagalbos. Sprendimai buvo primės išvelgiant į vartotojų preferencijas, į piliečių lūkesčius. Todėl mes, kaip ir Kopakožek organizacija, aš norėčiau pasakyti, kad visos suinteresuotos pusės veikiančios maisto grandinėje, nevyriausybinės organizacijos, e, ponas Šoklin išvyja kampesiną ir, ir, ir, ir kit, kiti suinteresuoti asmenys, kooperatyvai, prekiautojai ir ES institucijos visi turėtume aktyviai dalyvauti diskusijose, kad įsitikintume, jog plėtojame žemės ūkio sektorių tinkamai, kad dirbame ūkininkams, darydami tuo pačiu gerą darbą visai ES visuomeniai. Mes siekiame bendradarbiavimo su visomis suinteresuotomis pusėmis, su visomis institucijomis Mūsų tikslas yra pasiekti, kad visi ūkininkai ir jų šeimos galėtų gyventi tinkamai, kad mėnesio gale jų piniginė nebūtų tuščia ir kad būtų tinkamai plėtojamos kaimo vietovės. Tai, aišku, turėtų neužgošti kitų tikslų, tačiau manau, kad svarbiausias tikslas mūsų nuomonė yra tinkamas žemės ūkio plėtojimas ir aš manau, kad ūkininkai pritarė mūsų priežiūrai, o ūkininkai ir jų šeimos ir yra šerdis visų šių tikslų. Svarbu, kad jie galėtų tinkamai ūkininkauti ir svarbu, kad į juos atsižvelgiant būtų keliami visi papildomi tikslai. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. O dabar suteiksiu žodį Latvijos ūkininkų organizacijai. Prašau. Uh, Savicka kungs, uh, uh, komisāra kungs, priekšsēdētāja kungs. Pone Savicki, komisārė, pone pirmininkė, pona ir ponios Europos parlamento nariai. Aš atsuvauju Latvijos ūkininkų organizacijoms. Išklausiau ekologinio ūkininkavimo kooperatyvo atstovę. Ir norėčiau pasakyti, kad aš atstovauju uh, bitininkystės sektoriaus atstovams Latvijoje. Ir norėčiau pasakyti, kas buvo, norėčiau paklausti komisijos, kas nuveikta bitininkystės labui, kas nuveikta uh, priimant sprendimus dėl genetiškai modifikuotų organizmų. Latvijos ūkininkai yra labai susirūpinę dėl tiesioginių išmokų. Kaip jūs tikriausiai žinote, Latvija yra ta šalis, kuri gauna mažiausiai tiesioginių išmokų. Mūsų ūkininkai mano, kad dabartinis Europos komisijos siūlymas nepadės tiesioginių išmokų paskirstyti sažiningiau. Mūsų ūkininkai mano, jog šis siūlymas turės neigiamą poveikį Portugalijai, Slovakijai, Latvijai mūsų ūkininkų konkurencingumas e, bus pakirstas galutinai. Toks bus šios reformos rezultatas. Šis siūlymas netitinka to, kas buvo pažadėta 2008 metais, nes tuomet buvo sakoma ir komisija pabrėžė 2008 metais sakydama, kad 2010 metais pagalba visiems ūkininkams turėtų būti vienoda ir sąžininga. Būtent dėl to E, mes pritarėm tada tiems siūlymams. Ir, o, o dabar matome, kad metodai tiesioginėms išmokoms apskaičiuoti yra pasenę, jie turėtų būti pakeisti. Turėtumėte pasiremti tikrais kriterijais, juos pasirinkti tinkamai. Reikėtų atsižvelgti darbo jėgos kainą, į e, žemės ūkio, E, įrangos kainą, technologijas ir panašiai. Tuo remiantis turėtų būti skaičiuojamos tiesioginės išmokos, o tieseni metodai turėtų nebebūti taikomi tiesioginėms išmokoms paskaičiuoti. Visos trys Baltijos valstybės gautų daugiau tiesioginės pagalbos išmokų, jeigu būtų remiamasi moderniais būdais tiesioginėms išmokoms apskaičiuoti. Kai kurie žmonės mano, kad gamybos išlaidos yra e, nedidelės mūsų šalyse bet tai netiesa. Na, kai kurios e, galbūt, galbūt e, tos išlaidos yra nedidelės, tačiau mūsų gamybos išlaidos dažnai yra nemažesnės negu vakarų Europos valstybėse. Pagal paskutinius statistinius duomenys jūs aiškiai galėtumėte pamatyti, kad mūsų ūkininkų organizacijos ir ūkininkai dalyvaujančių organizacijų veikloje mano, kad turėtų būti numatyta tam tikra bazinė linija. Aš 18 procentų turėtų siekti e, tos išmokos nuo, nuo bazinės tam tikros paskaičiuotos sumos. Ir aš manyčiau, kad tiesioginės išmokos turėtų būti žymiai daugiau panašios į tas, kurios siūlomos senosioms ES valstybėms. Tiesioginės išmokos taip pat neturėtų būti mokamos kaip kofinansavimo priemonė. Tad mes nematome tų naujų pasiūlymų logikos. Taip pat manau. Ir mes manome, kad jis pasiūlymas yra nepakankamai subalansuotas. Prieš baigdamas norėčiau paminėti jaunuosius ūkininkus. Manau, kad jie taip pat nusipelno žymiai geresnės paramos. Turėtų būti visoje programoje vienas iš svarbiausių laiptelių - remti žemės ūkį ir jaunuosius ūkininkus, nes mums reikia daugiau jaunų žmonių pritraukti į žemės ūkio sektorių. Bent Latvijoje tai yra didžiulė problema ir tai nėra kalbama kaip vienas iš svarbiausių įsipareigojimų Latvijoje. Suomijos ūkininkų ir žemės ūkio gamintojų asociacijos atstovai suteikiama žodis. Herra puheenjohtaja Savitski, arvoisa valiokunnan puheenjohtaja. Ponas Savitski. A. MTK on Brysselin. Mano pavardė Simo Aitinen, aš esu MTK direktorius Bruselėje, tai reiškia, jog aš atstovauju žemės ūkio gamintojams e, dirbantiems Slovijoje ir miškininkistės sektoriaus atstovui. Norėčiau padėkoti už galimybę pasisakyti šiame e, susitikime. Dabar kaip tik labai tinkamas momentas diskutuoti apie BŽUP ateitį. Komisijos pasiūlymas dėl BŽUP ateities kalba apie labai pozityvius aspektus ir jie turi būti e, remiami. Suomijos e, e, žemės e, ūkio sektoriaus darbuotojai pasisako už žemės ūkio gyvybingumo, gyvybingumo palaikymą visoje Europos Sąjungoje. Taip pat reikėtų, kad įvairios, įvairiais lygiais vyktų žemės ūkio reforma visoje Europos Sąjungoje. Ir kad būtų įmasi priemonių, kad būtų sustiprinta uh, žemės ūkio padėtis maisto grandinės kontekste. Taip pat e, labai svarbu sureguliuoti finansavimo e, sistemą. Suomijoje, pavyzdžiui, e, savikaina yra E, gana didelė ir tai yra rimta problema. Kita vertus yra daug anomalijų ir netgi neteisybės žemės ūkio sektoriuje ir reikėtų spręsti šitas pro problemas ir taryba bei Europos parlamentas turi dar daug ką nuveikti toje srityje ir reikėtų daug kitų diskusijų panašių į, į šiandieninę diskusiją šitais klausimais. Uh, Komisija skiria nepakankamai dėmesio žemės ūkio produkcijos rentabilumo aspektui, kad būtų užtikrinamos tinkamos žemės ūkio darbuotojų pajamos bei e, kad būtų sustiprintas konkurencingumas mūsų sektoriaus. Komisija, pavyzdžiui, e, siūlo ekologinti žemės e, ūkį, tačiau tai turi neigiamą įtaką Suomijos žemės ūkio sektoriui. Suomijoje e, Šis procesas vyksta savanoriškumo pagrindu, įgyvendinant aplinkos sauginės programas žemės ūkio sektoriuje, o komisija e, siūlo ekologinti žemės ūkį taip, kad padidės e, biurokratija bei padidės e, savikaina sąnaudos žemės ūkyje. Todėl Suomijoje, ypač Šiaurės Suomijoje, bus sunku įgyvendinti šitos pasiūlymus. Taip pat e, ekologinio, e, pasiūlymas susijęs su ekologiniu interesu mums atrodo ne visiškai e, tikslingi ir manome, kad tai nesustiprins mūsų konkurencingumo ekologinio intereso uh, sklypo apibrėžimas taip pat nėra iki galo aiškus, todėl norėčiau pateikti klausimą, ko, kokios žemės gali būti konkrečiai laikomos e, ekologinio intereso e, e, žemėmis ir ar šioje srityje nepadidės administracinė našta žemdirbiams. MTK organizacija norėtų priminti, jog komisijos pasiūlymų galtinis įgyvendinimas ateities žemės ūkio sektoriuje labai priklausys nuo ateities finansavimo. Ir čia mes e, neturim pakankamai informacijos šitais klausimais. Ir todėl neaišku, ar tas pasiūlymų turinys realiai bus įgyvendinamas. Jeigu norime, kad ateityje žemės ūkio e, politika būtų stipri, turime e, elgtis realistiškai ir daryti tai jau dabar. Dėkuoju. Dabar žodis Ispanijos atstovai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Osaha organizacijos e, vardu. Šioje organizacijoje yra daugiau negu 200 tūkstančių narių. Aš esu stebėtojas beje e, šioje organizacijoje. Tai šios organizacijos vardu norėčiau padėkoti už galimybę pasisakyti. Aš nenoriu dabar kreiptis į absoliučiai visus šios diskusijos dalyvius. Aš norėčiau kreiptis į komisijos atstovą. Komisijos pasiūlyme yra daug teigiamų aspektų. Pavyzdžiui, E, diferencijuotas požiūris į vairius sektorius, pavyzdžiui, į medvilnės sektorių, taip pat kaimo plėtros srityje yra pozityvių e, aspektų, taip pat e, yra teigiamų dalykų siūloma jaunų žemės ūkio darbuotojų atžvilgių. Tačiau jūsų pasiūlyme yra taip pat ir tam tikrų spragų ir mums kyla tam tikrų abejonių Ir e, norėtume aiškumo šitais klausimais, jūsų konkrečių atsakymų. Pavyzdžiui, dėl e, tam tikrų valstybių, kaip mano valstybė, kur yra gana didelė įvairovė mūsų sektoriuje ir yra labai daug įvairovės, tad e, reikėtų, kad e, čia nebūtų e, fiksuojamas 2000 Čia turėtų būti fiksuojami galbūt kitokios lenkščiai negu tie, apie kuriuos yra kalbama Europos e, komisijos pasiūlyme. Mūsų e, e, sektorėje vyksta daug spekulacijų. Jūs žinote, Italijoje ir Ispanijoje yra daug daugiau žemių negu, negu teisių. Ir kas bus uh, pas mus su ganyklomis, ar, ar jos bus susijėtos su e, maisto grandinė, mums dar čia lieka daug neiškumo, ar komisija paaiškins, kaip viskas bus daroma ir kaip bus perkeliamos teisės. Jūs taip pat pamirštate paveldėjimo aspektą, pamirštate susijungimus tarp įvairių ūkių. Uh, ir, ir daug kitų aspektų. Aišku, aš suprantu, jūs rodote gerą valią, tačiau man vis dar neaišku, kodėl yra tam tikro, kodėl dar lieka tam tikro diskriminavimo e, tų e, ūkininkų atžvilgių, kurie sudaro 80 procentų ir kurie gauna mažiau negu 25 tūkstančius eurų. galbūt mažiau negu 5000 eurų. Tačiau e, yra daug ūkininkų, kurie ir toliau dirba kaip profesionalus e, ūkininkai, tačiau jų atžvilgių taikomas priemonės tik tai didina biurokratiją ir viską komplikuoja. Toliau ekologinimas. Ekologinimas galbūt pateisina bendrą žemės ūkio e, politiką ir aš suprantu, kad tai yra labai svarbus aspektas plėtojant BŽUP, tačiau kuo labiau aš įsigilinu į diskusiją taryboje šito klausimu, e, tuo labiau aš stebiuosi, kodėl e, tai nepriklauso pirmam e, ramšiui, o, o antram. E, Aš manau, kad žemės ūkio sektorius turėtų būti traktuojamas integruotai čia, turint omenyje tvarumą. Tačiau kita vertus, jauni e, ūkininkai nori, kad situacija pasikeistų e, dėl e, maisto grandinės ir, ir, ir jos pasiskirstimo bei pusiausvyros. Ir čia reikėtų esminių pasikeitimų, kad kainos būtų teisingos ir kad gamintojų organizacijos realiai būtų aktyvios, nes jeigu nebus keičiama konkurencijos teisė, tai tuomet daug jūsų pasiūlymų dėl rinkos e, valdymo nebus realiai įgyvendinamas. Įgyvendinamo. Ir dėl to aš esu e, sunerimęs, nes būtent šitų dalykų labiausiai nori jauni ūkininkai. Dėkuoju. Estijos ūkininkų ir žemės ūkio gamintojų asociacijos atstoviai žodis. Ačiū. Aš atstovauju Estijos žemės ūkio ūkininkų organizacijoms. Noriu kalbėti apie konkurencingumą ir e, nesažingas sąlygas, kurias išvelgiame komisijos pasiūlyme. Es, Estija ir e, kitos Baltijos valstybės negali sutikti su e, tiesiog neišmokos suvienodinimu. Taip yra nesukūriamas tinkamas konkurencinės sąlygos busimajam finansavimo laikotarpį, turint omenyje, kad įstojame Europos Sąjungą 2004 metais, mums numatytas perinamasis laikotarpis kuris e, truktų bent vienos kartos gyvavimo laikotarpį ir taip mes iš žemės ūkio regionų gyventojus išstumsime ne tik į didesnius miestus, tačiau ir į užsienį, kaip minėjo kolega iš Latvijos veikiame bendroje rinkoje vienodomis sąlygomis, todėl mūsų taikomi tie patys tikslai ir reikalavimai ir mūsų gamyba nėra, gamybos sąnaudos nėra mažesnės nei ES vidurkis, todėl mes norėtume, kad tiesioginių išmokų lygis visose valstybėse narėse per artimiausių biudžetinį laikotarpį siektų 90 procentų ES vidurkio ir Europos institucijos turėtų pasinaudoti šią galimybę e, vykdant BŽP reformą, e, kad pašalintų <clears throat> šios konkurenciją iškraipančius e, aspektus. Mes jau nebe esame dėl narystės besideranti šalis, o esame visą teisę valstybė narė, todėl mums tenka tos pačios teisės ir ta pati atsakomybė kaip ir visoms kitoms. Ačiū labai, dabar suteiksiu žodį ponui Vladislavui Serafinui. Pone ministrė, komisijos nariai, ponės ir ponai, reforma, kurią svarstame labai svarbi Lenkijos žemdirbiams. Čia yra keli mūsų atstovai, tačiau jų balsai e, atitinka visų Europos žemdirbių pozicijas BŽP e, e, mums buvo galimybė įstojus Europos Sąjungą ir e, sugebėjo įtikinti milijonus mūsų piliečių prisijungti. Jūs esate įpėdinius tų, ponė ministrė, kurie mums daug ką žadėjo ir mums buvo sakyta, kad perėmės laikotarpis baigsis 2013 metais. Dabar Europos komisija siūlo naują perinamą laikotarpį, tokiamis sąlygomis su tuo negalime susitaikyti. Gamybos e, atskirimas tiesioginių išmokų skirtumai. E, tai yra tiesiogiai susijęs su mm, konkurencingumo mažinimu. Aš manau, kad uh, E, žemės dalingumas yra vienodas tiek Lenkijoje, tiek Baltijos šalise, tiek Prancūzijoje, Čekijoje ir Vokietijoje. Todėl turi Europos komisija parengti vienodą sąlygų rinkinį. Kolegos tiek iš Lenkijos, tiek iš kitų valstybių narių kalbėjo apie naująjį dvyliktuką, apie galimybių suvienodinimą ką turime omenyje, kalbėdami apie galimybių suvienodinimą. E, mes esame tie patys žemės ūkio produktų gamintojai, patiriame atitinkamas sąnaudas ir e, todėl buvusios socialistinės valstybės uh, dabar turi atlikti reformas, kurias e, anksčiau negalėjo, e, kurių anksčiau negalėjo vykdyti. E, tas turi būti padaryta per septynis metus, o dabar siūlote mums dar pratesti, pratesti šį laikotarpį. Mes nenorime atimti paramos iš Prancūzijos ar Vokietijos žemdirbių. Mes norime sulyginti galimybės naujai įstojusiams valstybėms narėms. Todėl e, mes neturėtume tarpusavėje konfliktuoti ir konkuruoti su Prancūzijos, Vokietijos e, ar Estijos žemdirbiais. Tokia kryptis būtų netinkama. Manau, kad tie 7 procentai dirvanojamos, siūlomos e, dirvanuoti palikti, dirvanuojama palikti žemės E, yra visiškai netinkamas, nes tiek asociacijos, tiek vyriausybės e, vienbalsiai teigia, kad šio pasiūlymu siekiama nukreipti mūsų dėmesį nuo e, esminės diskusijos susijusios su žemės ūkio finansavimu ES. Aš esu atsakingas už Lenkijos ūkininkus, jaučiu atsakomybę, nes aš tengiuosi įtikinti tuos neįtikėjusius tuo, kad bendroji rinka ir bendroji ekonomika ir mums teikiami ES privalumai, tačiau ir toliau jaučiamės kaip keliaiviai sėdintis antros klasės vagone traukinio. Taip pat geniškai modifikuotų maisto produktų klausimai ir e, su jais susiję pasiūlymai mums yra nepriimtini, nes ši problema jau yra ne Lenkijos, o visos ES problema, reikia apie tai rimtai kalbėti. Antra vertus noriu paminėti sanglaudos klausimą, tiksliau kooperatyvų klausimą. Jose dirba 5000, 900 kooperatyvų dirba 5000 žemdirbių, teikia e, e, į rinką savo gaminius. Lenkijos tengiamasi tos kooperatyvus naikinti, norime atkreipti dėmesį tai, kad Lenkijos kooperatyvų likvidavimas įvairiais būdais, o ne parama jiems e, at, tik tai sukelia papildomas sąnaudas, e, ir, nes kooperatyvai yra labai svarbus mechanizmas e, siekiant reguliuoti rinkų, rinkos kainų svyrimus ir ministras Savickis čia nėra mūsų pusėje. Todėl norime ryštingai pasakyti, kad e, E, šis projektas turi būti iš esmės reformuojamas ir ponė komisijos nariai laukiame naujų pasiūlymų. Pirmininkas labai ačiū. Austrijos uh, ūkininkų sąjungos stovas Gruberis. Ačiū tarybos pirmininkė, komisijos pirmininkė Dekasta, gerimas komisijos nariai. Dėkoju už trumpą galimybę pristatyti mūsų pozicijas. Gerfridas Gruberis atstovauju Austrijos žemės ūkio rūmams, kurie, e, kurie atstovauja visiems e, Austrijos ūkininkams ir miškininkams. Komisijos pasiūlymuose galima išvelgti labai daug teigiamų aspektų, jų dabar nevardinsiu, nes nors teigiamams aspektams. Uh, dažnai skiriamas nepakankamas dėmesys. E, noriu atkreipti dėmesį, kad dėl daugiametės finansinės programos vyksta darybos svarstant biudžetą šiuo metu ir e, žemės ūkio politikai ir jos sąnaudoms bei ūkininkams numatomai paramai. Šios diskusijos yra labai svarbios. Mm nes atitinkamai daugiametėje finansų programoje yra numatoma BGP biudžeto dalis, taip pat ir e, tausiam žemės ūkiai numatomas atitinkamas papildomas finansavimas. Austrija mano, kad e, tam tikros paslaugos, kurios galbūt net ir laisvanoriškai turi būti teikiamas, turi būti pripažįstamas ir E, vykdant BŽP reformą būtina ieškoti e, tinkamų sprendimų bei vengti struktūrų sąnaudų dubliavimuose. Atitinkamai papildomų išlaidų buvo minėta ekologinė žemdirbystė, norėčiau pritarti anksčiau kalbėjusiems kolegoms ir e, siūlyti taikyti papildomą ūkininkavimo paramą ekologiniam ūkininkavimui, kalbant apie mm, tiesioginį išmokų perskirstimą valstybė narių viduje. Kai kuriuose valstybėse vis dar yra mokamos e, tradicinės, istorinės e, tiesioginės išmokos, todėl valstybėms narėms būtina suteikti galimybę lankščiai šias išmokas e, e, skirstyti tam, kad būtų užkertamas kelias e, skirtumams tarp atskirų regionų šalies viduje. Buvo svarbu pasirinkti tinkamas savokas ir apibrėžimus, buvo minėta, minėtas aktyvus ūkininkavimas ypač tose šalyse, kuriuose ūkininkavimas yra pagrindinis pajamų šaltinis, rinkos valdymas, norėčiau paminėti tik vieną aspektą, e, cukrus rinka, vynogynų, e, vynogynams e, taikomi atitinkami apribojimai tai turėtų būti iš naujo įvertinti, galbūt reikėtų pratesti tam tikrų nuostatų galiojimą. Kuba Kožėka pasiūlymai buvo verti dėmesio. Manau, kad e, žemės ūkio politika ūkininkams būtų naudinga tik tuomet, jeigu skatintų juos e, e, įsitraukti į žemės ūkio veiklą jaunimas skatintų įsitraukti į šią veiklą. Austrijos jaunųjų ūkininkų organizacija yra pakankamai skaitlinga, pageidaučiau, kad ir ateityje ji tokia išliktų. Pabaigai dar noriu pasakyti, kad bendroji žemės ūkio politika turėtų siekti vengti konkurencijos iškraipimo ne tik viduje, tačiau taip pat apsisaugoti ir nuo išorės konkurencijos. Tikiuosi, kad ateityje šio pobūdžio diskusijoms bus teikiamas pakankamas dėmesys, ypač pasirašant e, prekybos žemės ūkio produktais sutartis. Reikia nepamiršti ES ūkininkų interesų. Labai ačiū. Pirmininkas, labai ačiū. Dabar kalbės Lenkijos atstovas Kopa vicepirmininkas Šulievičius. Pone ministrė, pone komisarė, pone pirmininkė, ačiū už šias diskusijas. Ačiū už tuos pasisakymus visiems, kurių čia išklausėme. Kaip aš jau sakiau, nepaisant to, kam atstovauja čia susirinkę ūkininkai, ar 15 senųjų valstybių, ar 12, ar 12 naujų narių, nėra ūkininkai patenkinti naujaisiais siūlymams. siūlymais. Tad situaciją reiktų peržiūrėti. Regis, kad nepaisant to, iš kokios šalies būtų ūkininkai, jie, jų ta reforma siūloma netenkina. Komisija parengė projektą reformai, kuris sudaro per 600 puslapį. Tačiau mes, mes labiau pritartume tokiai reformai, kuri būtų paprastesnė. Ir tų puslapių galbūt užtektų ir mažiau. nes tų puslapių skaičius rodo, kad ši politika ir ši reforma nėra lengvai suvokiamas dalykas. Tai bus sunku suprasti ūkininkams ir jų organizacijoms. Mes susidurėme su didesniais iššūkiais. Tad gal vietoj to, kad įvairios temos būtų plėtojamos be galo, galbūt galima būtų susitelkti prie tų, kurios yra aiškios, žinomos ir esminės. Pavyzdžiui, ką daryti, kad vieningoje rinkoje E, žemės ūkis ES būtų konkurencingesnis. Mes nepritarėme bendrajai žemės ūkio politikai, kuri e, išaugina gamybos kaštus ir kuri kuria tam tikrą neligybę tarp ES ūkininkų. Bendroji žemės ūkio politika, ta naujoji siūloma politika, nepadeda užtikrinti didesnės gamybos, geresnės gamybos žemės ūkio. E, Mes ir toliau liksime su tuo, ką turėjome 20 metų, bandysim išlaikyti status quo žemės ūkio politikos srityje. Mes sakome, renksimės naujiems iššūkiams, bet tie iššūkiai jau yra čia, juos jau reikia spręsti. Tad manyčiau, kad įvedimas tokių aspektų kaip ekologinimas ar 7 procentų žemės atidėjimas spūdimams nėra priimtini siūlymai. Mes Taip pat nepritarėme su aktyvaus ūkininko apibrėžimui, nepritarėme tam apibrėžimui. Ka, kaip nustatyti, kas yra aktyvus ūkininkas ar aktyviai ūkininkaujantis ūkininkas. Manau, kad visais tais dalykais bandoma tik uždengti, paslėpti tas problemas, kurios iš tikrųjų krečia žemės ūkio sektorių. Manau, kad žemės ūkio politika turėtų būti visa apimanti. Reformai keliami tikslai yra aiškus, visi juos supranta, tačiau metodai, kurie yra parinkti tiems tikslams pasiekti, regės ūkininkų nėra suprantami ir priimami. Iš tiesų tai, ką gauname, nėra lengvai suprantama, tiems, kurie, pažiūrėjau, augina vaisius, kurie turi vaisių plantacijas, kurie galbūt jaudinasi dėl to, kad taps mažiau konkurencingi. Žemės ūkis yra labai svarbus sektorius ES ir be tiesioginių išmokų daugelis ūkininkų vieningoje rinkoje, globalioje rinkoje neišgyventų. Pone komisarė, Europos komisija, manyčiau, turėtų ne vis daugiau taisyklių surašyti, vis daugiau puslapių. Manau, kad vietoj to geriau būtų paprasti ir aiškus veiksmai, o ne žodžiai ar puslapiai. Be abejo, darbo reikia daug, kad supaprastintum tą egzistuojančią sistemą. Mes dirbame tobulindami sistemą, bet ją laikas yra supaprastinti. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. Dabar žodis Italijos ūkininkų atstovams. Prašau. Grazie, prezidentis. Dėkuoju, pane pirmininkė Savickiai, dėkuoju pirmininkui Dekatsko ir komisijos nariui Čiolos už galimybę pasisakyti savo e, Italijos žemdirbių konfederacijos vardu. Mano pavardė Roberto Skavačiai. Aš pakomentuosiu kai kuriuos e, aspektus, galbūt ne visus mūsų e, pozicijos aspektus ir e, remsiuos nacionaliniu dokumentu, kurį pasirašė pagrindinės mūsų sektoriaus organizacijos. Kur, ir tame dokumente yra kalba apie BŽUP reformą. Tame dokumente mes išdėstėme savo poziciją ir ten pabrėžėme svarbiausius mūsų nuomonė aspektus. Mes manome, kad BŽUP kontekste turi būti sustiprintas žemės ūkio e, sektoriaus konkurencingumas, nepaisant iššūkių aplinkosaugos e, srityje ir kitų žemės ūkis Europos turi būti, aišku, vis tvaresnis aplinkosaugos požiūrių, tačiau tai gali būti užtikrinta tik tuomet, jeigu bus užtikrintas tinkamos pajamos. Čia reikia taip pat e, tinkamesnio e, tiesioginių išmokų paskirstimo. Mes manome, kad tai turi vykti nuosekliai ir laipsniškai. Mūsų organizacija pasisako e, prieš šitų išmokų paskirstimo tarp valstybių narių išdėstytus principus. Mes e, manome, kad turi būti atsižvelgta į visus dabar e, dirbamos žemės e, plotus. Kita vertus, vynogių sektorius yra neapimamas dabartinių pasiūlymų. Tuo tarpu jisai sudaro 3 milijonus hektarų jo, jo plotas. Taip pat mūsų nuomonė turi būti atsižvelgta ir į kitus parametrus, į kuriuos neatsižvelgiama, pavyzdžiui, pridėtoji gamybos e, vertė, taip pat daugelį e, kitų e, aspektų. Tas išskirtinis plotų kriterijus nėra visiškai teisingas, ypač viduržėmio jūros regione. Skirtumai, kurie e, e, egzistuoja, rodo, jog ekonominio ir socialinio požiūrių reikėtų geriau apipriešti aktyvaus ūkininko e, savoką ir valstybės narės turi turėti galimybę e, specifiškai pritaikyti šitas savokas savo poreikiams. Taip pat e, čia svarbus yra profesionalaus ūkininko e, terminas. Ūkininko, kuris didžiąją laiko dalį dirba būtent tame e, sektoriuje. Mes e, manome, kad reikėtų taip pat peržiūrėti kai kurios kitus aspektus, o būtent santykiai tarp pajamų ir įvairių prievolių įsipareigojimų, kurios tenka aplinkos sauginių požiūrių žemdirbiams. Mes manome, kad atsižvelgiant į Europos žemės ūkio specifiką, taip pat turi būti imtasi tam e, tikrų e, diversifikuoto požiūrio taikymo e, priemonių. Viduržėme jūros regione turi būti atsižvelgta į e, vaismedžių sektorių, taip pat rinkai taikomas priemonės. Mes e, e, pritarėme komisarui, jog reikėtų tam tikrų apsaugos priemonių žemės ūkio sektoriuje. Šios ryties priemonės turi būti pabrėžiamos ir, ir tikslingai taikomos. Taip pat reikia sustiprinti e, žemės ūkio e, sektoriaus e, įvairias organizacijas. Svarbu taip pat sustiprinti draudimo struktūras ir būtent čia, kalbant apie pajamas, reikėtų geriau įtvirtinti subsidiarumo principą, bei daug kas supaprastinti. Reikėtų specifinės paramos mažiems, nedideliems, smulkiems ūkininkams, o e, kaimo plėtros srityje reikėtų remtis projektų principai gyvendinant įvairias ekonominės, geografinės ir kitas priemonės. O planavimas, programavimas turi vykti daugiam met pačių planų kūrimo principų, tam, kad būtų pasiekti užsibriežti tikslai. Baigdamas pasakysiu, jog mūsų organizacija pasirengusi dalyvauti diskusijoje dėl vairių aspektų, siekiant jos patobulinti ir ypač siekiant pagerinti jaunų ūkininkų e, gyvenimo sąlygas. Dėkuoju. Pirmininkas, ačiū. Dabar žodis Airijos ūkininkų asociacijos atstovams. Prašau. Pone pirmininkė, pone tarybos atstovė, Europos parlamento nariai. Norėčiau paminėti keletą dalykų susijusius su Europos komisijos siūlymais po 2013 metų bendros žemės ūkio politikos rytyje. Siūlymai svarbus ūkininkai stengiamasi atsiliepti į vartotojų poreikius, nes e, siekiama užtikrinti maisto gamybą laikantis aplinkosaugos reikalavimo. Po 2013 svarbu turėti reikiamas priemonės, kad būtų galima užtikrinti pusiausvyrą tarp teritorinės augalos maisto gamybos ir aplinkosaugos tikslų. Svarbu, kad būtų remiamas ES žemės ūkio modelis Europos ūkininkai ir likusiai visuomenės dalis turi jausti nuolatinį ryšį, nes ūkininkai turi naudoti atsinaujinančias energijos, atsinaujinančius energijos e, šaltinius, jie saugo aplinką, jie užtikrina mūsų sveikatą ir gerbų, jie gamina mūsų maistą. Bendro žemės ūkio politika turi būti skirta ūkininkams remti ir žemės ūkio gamybą ES gerinti. Ūkininkai jaučia susirūpinimą dėl komisijos sūrumo. Buvo pasakyta, kad e, bus remiami aktyvus gamintojai, aktyvus ūkininkai. Nacionaliniu lygiu dėl to gali, pavyzdžiui, sumažėti Airijos žemės ūkio pajėgumai, o tuo tarpu Airijai Airijo reikia ekonomiškai atsigauti. Nebuvo atsižvelgta E, Europinių, e, Europinių lygmenių į maisto saugumo reikalavimus. Tuose siūlymuose neatsispindyti reikalavimai. Pirmiausia, reikėtų užtikrinti vienodas išmokas už hektarą. Ir kol to nebus, airijos ūkininkai dėl to jaučia susirūpinimą. Jaučia jaučiamas susirūpinimas dėl to, kad per trumpą laiką gali išlūkti daug ūkių. Siūlymas yra pernelyg paprastas, neatsižvelgiama į didžiulius skirtumus tarp ūkių, neatsižvelgiama į žemės derlingumo skirtumus ES. Airijos žemės ūkio potencialas dėl to gali nukentėti. Valstybėms narėms buvo numatytas tam tikras lankstumas dėgiant išmokų sistemą, kad būtų galima remti ir skatinti vieną ar kitą gamybą. Tačiau 2019 nukreipti siūlymai kuria daugiau netikrumo. 2014 bus numatyta nauja išmokų sistema ir tai gali smarkiai įtakoti ūkininkų galimybės toliau ūkininkauti. Airijai reikia pereinamojo laikotarpiu. 2019 metais čia bus priimti svarbus sprendimai. Komisijos siūlo ekologizuoti labiau žemės ūkį, ekologinti jį. Dabar egzistuojantis e, reikalavimas užtikrinti didesnį ekologiškumą žemės ūkyje yra papildoma našta ūkininkams. Tos priemonės, žalesnio ūkininkavimo priemonės gali būti įtrauktos į siūlymus, tačiau svarbu atsižvelgti į valstybių narių realijas. Aš tuo būdu negaliu paremti komisijos siūlymų. Airija taip pat dalyvavo kaimo vietovių plėtros programoje ir mes pripažįstame, kad ši programa suvaidino esminį vaidmenį plėtojant skurdesnių regionų uh, ekonomiką, ten pagerėjo konkurencingumas ir buvo dėkiamas aplinkos saugos priemonės. Buvo numatytas reikiamas finansavimas. Valstybės narės ir toliau turėtų turėti daugiau lankstumo, dėkdamos tas priemonės, kurios tinka labiausiai jų atskiriems regionams ir ūkininkams bei struktūroms. E, rinkos paramos priemonės ir sanglaudos priemonės turėtų būti taikomos. Žinome, kad kainos labai nepastovios pastaruoju metu, tad svarbu, kad būtų pasitelktos reikiamos priemonės, kad krizės būtų išvengta. Tačiau, manyčiau, siūlymas turėtų būti sustiprintas. Reikėtų numatyti papildomas priemonės uh, krizės situacijoms spręsti. Ir tai turi būti aiškiai identifikuota, pasakyta, kas ir kaip. Turėtų būti numatytos sąlygos, kurioms esant tomis ypatingomis priemonėmis bus pasinaudota. Pirmininkė, e, parlamento nariai, norėčiau pasakyti, kad ar jūs ūkininkų nuomoniai atstovaudamas e, galiu pasakyti, jog airijos ūkininkai remia pirmąjį ir antrąjį ramstyje mano, kad bendro žemės ūkio politika yra reikalinga, kad žemės ūkis eitų plėtotis tvariai. Mes manome, kad ūkininkavimas turėtų plėtotis visoje Europos Sąjungoje, tačiau sąlygos turėtų keistis, kad tas ūkininkavimas išliktų. Manau, nacionaliniu lygmeniu reikia daugiau lankstumo. Apie tai yra kalbama siūlyme. Reikėtų, kad savo gamybos pajėgumus valstybės pačios galėtų maksimizuoti to prisidėdamos prie gamtos apsaugos, to prisidėdamos prie savo regionų plėtros. Dėkoju. Dziękuję bardzo i proszę. Dėkoju. Mm. Labai ačiū, prašau. Lietuvos žemdirbių atstovas Stanciką kalbėti. E, dėkoju pirmininkė, gerbiami e, renginio organizatoriai, renginio dalyviai. Šiandien aš atstovauju Lietuvos Respublikos e, Žemės ūkio rūmus. Šiaip mes atšventėm šiais metais 85 metų jubiliejų. Tai mūsų amžiaus galbūt kai kurio atžvilgių vyresnis. Taipogi mes esam Kopa Kožekos e, nariai. E, šiandien aš norėčiau pilnai pritarti tiems pasisakymams, e, kuriuos pasakė Lenkijos, Latvijos, Estijos ūkininkų atstovai. Iš tikrųjų, šiandien jaunųjų ūkininkų organizacijos atstovas pasakė, kad bendroji žemės ūkio politika turi būti tvirta. Aš norėčiau priminti dar, be šito ji turi būti teisinga, sažininga ir demokratiška, ko šiandien stinga mums. Nes būtent kodėl šiandien Baltijos šalis, trys, Lietuva, Latvija, Estija, jų išmokos yra pačios žemiausios. E, mes galim sutikti su tuo, 7-13 metai pereinamasis laikotarpis vyko darybos. Tačiau mes matom, kad šitas laikotarpis tęsis ir toliau, mes vėl liekam paskutinios šalis. Kodėl tai yra? Ar tai todėl, kad 50 metų mes buvom Sovietų sąjungoje? Ar todėl, kad skaitoma, kad šitos šalis yra mažos ir šiandien jos yra negirdamos? Iš tikrųjų, to neturėtų būti. Šiandien diskutuojant apie reikalavimus, iš tikrųjų mūsų šalies ūkininkai vykdo tos reikalavimus ir kai kuriais atvejais netgi jie yra greščiau vykdomi negu, sakykime, sembuvėse šalise. Šiandien mes diskutuojam apie žalinimą. Daugelis įkios čia girdėjau, tačiau klausimas man kyla. Žalinimas. Ar tai gamtos tausojimas, ar tai gamybos mažinimas? Jeigu žiūrint į G20 keliamus reikalavimus bendrai žemės ūkio politikai, tai yra uždavinys, kad mes pasaulį maitintume. Tai vadinasi, apie žemės išėmimo, kurį mes čia įvardėjom 7 procentus, tai iš tikrųjų yra nusikaltimas. Mes turim gaminti, o ne žemę laikyti be darbo. Šiandien mes ir taip prarandam gana daug žemės dėl paprastų priežasčių dėl miestų plėtros, dėl kelių atsiradimo. Iš tikrųjų mes ją turim tausoti tą žemę, bet ji turi gaminti. Ir norėdamas pabaigai dar sėki tarti. Šiandien mes susirinkome tam, kad iš tikrųjų sudarytumėm sąlygas, konkurencingas sąlygas, konkurencijos e, atžvilgių visiems ūkininkams vienodas visų šalių. Tai aš noriu to ir palinkėti visiems. Dėkoju. Dziękuję bardzo. Proszę przedstawić. Labai ačiū, prašau kalbėti Niderlandų, nu, Niderlandų atstovą NCR organizaciją Van Kampen. Gemas pirmininkė, ponė De Castro, ponė Čiolašui. Dėkoju už galimybę kalbėti. Atstovauju Niderlandų cukrus gamintojams, cukrus sektoriui, taip pat ir visos Europos 30 tūkstančių cukrus gamintojų. Nenorėčiau daryti jokio skirtumo tarp šiaurės, pietų, rytų ir vakarų, mes visiems atstovaujame. Cukrus sektorius ir jo interesai per mažai atspindimi e, diskusijose dėl BŽUB reformos. Iki šiol buvo kalbama apie ekologinio aspekto stiprinimą, pirmąjį antrąjį ramstį, e, tiesioginį išmokų paskirstimą. Tuo tarpu komisijos pasiūlymuose mūsų sektoriui e, numatoma e, labai daug e, dalykų, kurie nėra naudingi, iki šiol tai nebuvo aptarta, todėl norėčiau dabar kalbėti būtent šio sektoriaus vardu. Rinkos sandara užtikrino vartotojams, pramonė ir žemdirbiams tam tikrą stabilumą ir tam tikrą e, bešališkumą biudžeto požiūriu. Žinoma, Europos lygmenių buvo tam tikro deficito, tačiau tai nesusijęs su rinkos e, sistema, kaip bandoma teikti, o su tuo, kad mes per vėlai e, ėmėme dėkti tam tikras priemonės, nes per vėlai pastebėjome tam tikrą deficitą ir komisija e, čia vaidina savo vaidmenį geriau nei pati rinka. E, Europos cukrinių runkelių augintojai todėl visiškai pritarė Europos parlamento pozicijai, kad iki bent jau 2010 metų liktų galioti cukrus rinkos dabartinė tvarka. E, ir naujai pasiūlymai iš tikrųjų tų principų, kurie iki šiol galiojo 40 metų, neatitinka. Taigi mums tai kelia nerimo. Dabar prašau kalbėti Europos žemės savininkų asociacijos e, atstovą poną Karadą. Ozdrovinė, greeting to you, President Saviki and distinguished. Sveikiname jūs, ponė pirmininkė. Sveikina visus dalyvius. Esu atstovas asociacijos, kuri būrė savo gretusią tūkstantį narių. Labai svarbu, kad, svarbu, kad bendrojo žemės ūkio politikos reforma padėtų užtikrinti maisto saugumą ir tinkamą aplinkos saugą. Svarbu, kad pagerėtų žemės savininkų reputacija, nes jie yra ne tik maisto gamintojai, bet ir žmonės tvarkantis žemę, turintys įtakos mūsų klimatui, mūsų dirbožėmio kokybei ir vandens kokybei. Siūlomoje reformoje numatyta visai neblogų dalykų ir mūsų organizacija jau galėtų paremti tai. Kaip tai buvo numatyta ir prieš tai būsijoje reformoje, aš jų nevardinsiu, tačiau yra ir mažiau patrauklių dalykų. Norėčiau paminėti trejatą jų. Pirmiausia, sudėtingumas, struktūros daugias luoksnis minamos pirmajame raips, ramstyje. Komisaras Čiolas turėtų žinoti, kad nebus lengva tai įgyvendinti ir kontroliuoti. Taryboje vyrauja irgi nevienalytė nuomonė šiuo klausimu. Svarbu, kad būtų užtikrinta laisvė ūkininkauti. Ankstesnės reformos metu buvo stengiamas įžengti tą linkme tiesioginės išmokos irgi yra nukreiptos į vieną ar, ar kitą tikslą. Sakoma, kad vienos ar kitos priemonės galėtų būti gyvenimos savanoriškai. Žemės savininkai tikisi, kad nereikės iš naujo sudarinėti aplinkosaugos reikalavimų, aplinkos saugojimo kažkokių sustarimų, kurie buvo pasirašyti anksčiau, apie tai kalbant antrame ramsnėje. Tikimasi, kad E, nauji reikalavimai nesikirs su ta e, ekologinio ūkininkavimo praktika, kuri jau dėgiama dabar. Gali būti naudingi ir kiti siūlymai, jeigu nereikėtų, e, nereikėtų išmokų skirti tokiems dalykams, kaip pavyzdžiui, golfo aikštelės, nes tai neturėtų būti paramai tinkami žemės, žemės plotai. Tačiau ūkininkas tengiasi uh, diversifikuoti savo veiklą. Vandens kompanijos ir, ir kai kurios kitos kompanijos taip pat tvarko mūsų žemę, užtikrina jos kokybę. Tad mes manome, kad būtinybė nustatyti minimalę žemės ūkio veiklą egzistuoja, tačiau e, manome, kad nustatytos ribos išmokoms yra iš tikrųjų dar vienas žingsnis skatinant biurokratijos išvešėjimą. Mes taip pat sveikiname kai kurių ribų nustatymą. Mes manome, kad 25 procentai turėtų būti išleisti žalinimo projektams, apie tai kalbam antrajame ramstyje. Bendrai kalbant, mūsų klausimas būtų toks, ar to žalinimo priemonės pasiteisins, ar pavyks jas sukombinuoti su socialiniu, ekonominiu, ekologiniu tvarumu Mes norėtume, kad aplinkosaugai teikiama nauda būtų kuo didesnė. Mes e, manome, kad dėl žalinimo atsiras papildomų gamybos išlaidų, mes manome, kad rinkoje kainos pakils, tačiau neužteks e, Mes taip pat manome, kad neužtektų lėšų kompensuoti patirtiems nuostoliams ir mes manome, kad reikėtų teikti paramą e, labiau, e, daugiau paramos mažiau produktyvioms vietovėms. Tai nes mes matome, kad eksportas mums taip pat yra svarbus dalykas ir mes turėtume teikti maisto produktus visam pasauliu, jeigu bandysim taip elgtis neužtikrintami reikiamų kokybės reikalavimų, tai tuomet nukenties mūsų ūkininkai. Reikėtų skatinti laisvą prekybos sistemą kad, ir tuo pat metu užtikrinti tikamą aplinkos apsaugą. Mes manome, kad svarbu skatinti ūkininkus kaip yra pasakyta Des ir Lain pranešime. Manome, kad Europos parlamento pranešime bus pabrėžta, kad ūkininkų skatinimas yra vienas svarbiausių dalykų. Kaip sakė komisaras, norėčiau pasakyti, kad viešos diskusijos dar dėja nesibaigė. Te, tikimės, kad jos tęsis ir kad įvairias nuomonės dar turėsime išklausyti. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. Dabar baigsime, baigėme savo kalbėtojų sąrašą, turime dar keturis kalbėtojus. Ir suteiksime žodį vienam iš kairės pusės kalbėtojų, kitam iš dešinės. Mališevskim yra mano pavardė, atsvoju maisto gamintojų asociacijai Lenkijoje. Esu taip pat Lenkijos parlamento narys. Pone ministrė, pone komisarė, Labai dėkoju už ūkininkų organizacijų atstovų pakvietimą ir nevyriausybinio organizacijų atstovų pakvietimą dalyvauti šioje diskusijoje dėl bendros žemės ūkio politikos ateities po 2014 metų. Aš atstovauju taip pat maisto e, ir daržovių e, augintojų asociacijoms. Mes kalbame apie paramą ūkininkų organizacijoms, apie uh, E, perdirbio organizacijoms. Šitie klausimus yra aktualūs ir rūpimi. Mes turime atsižvelgti atskirų mechanizmų rinkoje veikimą. Mes išklausėme siūlymų susijusių su artimiausia mūsų ateitim su būsimaisiais metais. Turime uh, atsižvelgti bendrus žemės ūkio politikos principus. Ši politika turi būti konkurencinga, ne tik Europoje. Ši žemės ūkis turi būti konkurencingas, Europos žemės ūkis turi būti konkurencingas globalioje rinkoje. Svarbu taip pat turėti tinkamas kainas, kad e, žemės ūkio produktai būtų prieinami vartotojams. O ūkininkams svarbu užtikrinti tinkamas pajamas. Ne tik komisaras, bet ir kiti kalbėtojai minėjo, kad vaisių ir daržovių rinka yra pavyzdinė rinka. Tai gali būti pavyzdys kitiems šio sektoriaus elementams dėl to, kaip būtų galima sustiprinti ūkininkų pozicijas. Jūs ko gero prisimenate, kad Lenkijos parlamente buvo minimas tas faktas, kad patirtis sukaupta vaisių ir daržovių sektorija turėtų būti išplėtota į kitas sektoriaus dalis, vykdant bendrosios žemės ūkio politikos reformą. Vaisių ir daržovių rinka dabar yra tinkamai organizuota. Taisyklės nustatytos tiek gamintojams, tiek atskiroms organizacijoms, tiek kooperatyvams. Jeigu kalbėsime apie kitas šalis, kurios gal netaip toli pažengusios, tai ten dar procesas tebe vyksta, kai kurios šalis yra pažengusios šiek tiek daugiau. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad Lenkijos vaisių ir daržovių sektorius yra toks pat konkurencingas ir produktyvus, kaip ir kitų šalių panašų sektoriai. Svarbu, kad ūkininkai neturėtų pernelyg konkuruoti tarpusavį, svarbu, kad jie sulauktų paramos ir kad būtų laikomasi tų procedūrų, kurios nustatytos. Tačiau siūlymai reformai, bendros žemės ūkio politikos reformai tikrai netitinka to, ką sakėte jūs pats, ponė komisarė, ir to, ką kalbėjo kiti pasisakiusieji. Bendroji žemės ūkio politika ir tas taip vadinamasis pereinamasis laikotarpis uh, užsitęsė. Ir tas pereinamasis laikotarpis neužtikrina, kad žemės ūkio sektorius stiprės Europos Sąjungoje. Europos parlamente turėtumėte išgirsti prašymą peržiūrėti kai kurias nuostatas. Svarbu, kad būtų ieškoma visiems palankių sprendimų. Mes nemanome, kad užduotis jau yra baigta. Ne, aš manau, kad ta politika turi būti diskutuojama ir tobulinama toliau, kaip tai vyko iki šiol. Mes neturime sustoti, kol procesas nebaigtas ir mes tikimės, kad tai padės pagerinti sektoriaus konkurencingumą kad tai pagerins prekybos sąlygas vaisiais ir daržovomis Europoje, kad tai taip pat sustiprins gamintojų pozicijas, kad tai padės užtikrinti tinkamas pajamas. Tai yra vienas iš šios diskusijos. Man tikrai įdomu buvo išgirsti pastabą apie krizės valdymą. Išgirdome įvairių pavyzdžių, pavyzdžiui, e-, e... koli krizė ištikusi buvo Europoje, matėme, kaip su ja buvo tvarkomasi. Ir manau, kad tokiais atvejais, krizių atvejais, Europos komisija turėtų veikti aktyviau. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, yra eksportas. Turime žinoti tą faktą, kad ES žemės ūkio konkurencigumas nereiškia, kad užtenka patenkinti vidaus poreikius e, maisto, vidaus maisto poreikius ES rinkos viduje. Yra ir kitų rinkų. Pavyzdžiui, Rusijos rinka Europos gamintojams būtų didžiulė e, rinka, kurią, į kurią būtų galima žengti. Tad aš manyčiau, kad reikėtų veikti aktyviai, kad būtų galima kartą ir visiems laikams tinkamai sutvarkyti prekybos su Rusija reikalus. Na, visą tai reikėtų padaryti tam, kad nesusiturtume su panašiomis problemomis, su kuriomis teko susidurti praeitie. Dėkoju. Jau, 115. Right. Commissioner. Uh... Komisijos nary, aš nekalbėsiu apie ekologinio aspekto stiprinimą. Savo žanginėje kalboje jūs džiaugiatės tuo, kad buvo e, sumažinti reikalavimai fosfatams, e, e, azoto trašoms ir taip toliau. Aš suprantu, kad per daug šių medžiagų patenka į vandens telkinius, tačiau man kelia nerima vis tik jūsų pasirinktas požiūris į kalį. Ir e, E, todėl e, aš tikiuosi, kad tos e, ekologinimo priemonės, kurios mažintų kalio kiekį mūsų dirbožėmėje, tikrai buvo nesusipratimas. Jūs kalbėjote, kad nereikia kvotų ir nustatytų reguliuojamų kainų. Junktinė karalystė tačiau veikia vadinamoji konkurencijos komisija ir e, jai kelia nerima e, gamintojų ar perdirbėjų organizacijų stambinimas, nes e, ši tarnyba mano, kad tai galėtų būti žalinga arba nenaudinga vartotojams. Todėl noriu kreipti jūsų dėmesį į tai. Dėl kvotų. E, Štai, pavyzdžiui, kai kuriuose sektoriuose buvo per didelė pasiūla ir kai kurie gamintojai, tai kai kurie e, e, supirkėjai teigia, kad jeigu norite išlaikyti tą patį kainų lygį, kurį mes jums dabar mokame, tai gamintojams siūlė mažinti gamybos apimtis. Todėl dėl to e, buvo e, iš rinkos išimtas tam tikras kiekis kiaušinių. E, ir dėl tai stabilizavo kainas. Tai norėčiau, kad jūs tai pakomentuotumėte. Ar toks elgesys teisingas pirmininkas? Ačiū. Kris Robins dabar. Pirmininkė, turiu pasakyti, kad esame tikrai nusivylę. Esu BirdLife organizacijos atstovė. Aš atstovauju vienai aplinkosaugos organizacijai. Tai yra viena NVO, kuri yra taip e, stambiamis raidėmis įrašyta jūsų darbo atvarkė, sektorinės organizacijos ir NVO. Tai kokių NVO jūs ketinate išklausyti? Jūs čia žaidžiate tam tikrus e, žaidimus, kurių vertė 400 milijardų eurų, kurie slypi už šios politikos. Tai yra mokesčių mokėtojų pinigai, smulkiai detalė. Jūs ketinate tuos mokesčių mokėtojų pinigus skirti mažai grupiai, kuri čia šiandien visą dieną kalba ir visi likę visuomenės atstovai 97 procentai negauna galimybės pasisakyti. Man įdomu, ką komisijos narys apie tai mano. Jis siekia užtikrinti, kad visi galėtų dalyvauti diskusijose. Taip, galbūt ne į visus mūsų pasiūlymus bus atsižvelgiama pasiūlyme dėl teisės akto, tačiau bent jau atvirą diskusiją būtų galima surenkti. Tikrai e, labai e, apgailėtina, kad e, šiuo diskusijų metu leidžiama pasisakyti uh, tokių organizacijų kaip mano atstovams, ar iš tiesų e, manote, kad bus galima <clears throat> apginti pasiūlymus dėl tos e, bežiūpė reformos, kokia yra ketinama gyventi dabar, nes numatomos sumos yra beveik tos pačios, kuris buvo skirtas gelbėti bankams. E, mes jums ištiesėme ranką visiems kitiems, ištiesėme ranką ūkininkavimo žemės ūkio sektoriuje Jeigu dabar atvirų diskusijų nebus, mm, O mes daug diskutavome su ūkininkais, taip pat kai kurie iš jų pasirašė, jų organizacijos pasirašė bendrąjį laišką e, patarėjų grupėje. E, e, ir manau, kad mes turime dalyvauti visi, turėti galimybės dalyvauti atviroje diskusijoje tie jūsų pasiūlymai dėl e, ekologinio aspekto stiprinimo. Mums reikalingas ekologinimas. E, kodėl? Todėl, kad susidurime su didelė, didelio masto problema, nes e, mes jau teikiame visuotinės svarbos paslaugas. Taip, tai, taip yra, tačiau jų apimtis nepakankamos atitinkamos Europos agentūros turi duomenis apie tai, kiek <clears throat> Europos žemės ūkis prisideda prie ekologinio aspekto stiprinimo lyginant su kitais sektoriais, jo indėlis yra nepakankamas arba labai mažas, taigi reikia stiprinti ir dalis šio ekologinio aspekto stiprinimo tai yra susijęs su uh, <clears throat> tinkamu žemės ūkio naudmenų naudojimu, ir, o ne su e, jų, e, o ne su žemės ūkio naudmenų palikimu dirvonuoti. Įsiklausykite, ką jums siūlo e, komisijos narys Čiološas. Jis siūlo palikti dirvonuoti arba priskirti šiems plotams pelkės nedirbamas vietovės. Tai yra taip ar taip to, to tie naudmenys, kurių jūs nenaudojate. Kaimo plėtra taip pat yra labai svarbi e, siekiant atsverti tą ekologinio aspekto stiprinimą pagal pirmąjį ramstį. Jeigu mes neparengsime rimtų ekologinių aplinkosauginių sistemų, jeigu neskirsime pakankamai dėmesio Natura 2000 biologiniam ūkininkavimui, mes nesugebėsime šių tikslų įgyvendinti. Norėčiau paraginti pirmininkančią Lenkiją, kuri tarp kitko atstovauja ir visą Europos Sąjungą. Viešumoje šiuo metu taip pat ponui Dekastro noriu pasakyti ir e, Žemės ūkio kaimo plėtros komitetų rimtai atsižvelgti į šios aspektus į mus, rimtai atsižvelgti priešingų atveju jūs vykdysite savo pačių politiką, kuri tačiau atsimuš į sieną. Dziękuję bardzo za kolejną lekcję organizacijai debat. Dėkoju. Už dar vieną pamoką apie tai, kaip reikia rengti diskusijas. Nevyriausybinės organizacijos ir aplinkosaugos organizacijos norinčios dalyvauti diskusijose gali renkti susitikimus. Jeigu norite susitikti su pirmininkaujančios valstybės atstovais, man bus džiugu E, galėsiu atvykti ir sustikti. Ir atsiprašau, kad mes pabandėme pritaikyti tam tikrą tvarką. Nes neįmanoma suteikti žodžio visiems. Mes diskusijoms turime dvi su pusę valandos. Mes negalime išklausyti visų organizacijų. Mes be abejo išklausėme ir asociacijų, kurios atsvauja aplinkosaugos organizacijoms. Žodis kitam kalbėtojui. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš minutę gal tik pasisakysiu. Aš norėčiau tik atkreipti jūsų dėmesį štai į ką. Man atrodo, kad oficialūs dokumentai paskelbti internete neapima informacijos susijusios su tuo, kaip užtikrinti žemės ūkio gamybą. Tad Tad e, tie siūlymai, ne, mums reikia pakeitimų, mums reikia subsidijų susijusių su apinių gamybos užtikrinimu. Ir dar vienas dalykas. Manau, kad mums nesudaroma pakankamai progų valstybėse narėse spręsti, kaip įvairūs sektoriai krizės metu turėtų būti tvarkomi. Maničiau, kad situaciją reikia spręsti iš esmės. Valstybės narės turėtų turėti daugiau laisvės, priimant sprendimus krizės metu, kaip taikyti vieną ar kitą politiką. Tiek būtų. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Tuo baigiame mūsų diskusiją. O dabar Norėčiau suteikti žodį komisarui Čiolos, kad jis galėtų atsakyti į išsakytus argumentus diskusijose. Kaip jūs žinote, ponė komisarė, jūsų pasakymo laikas nėra ribojamas. Merci, monsieur le président. Déjà encore... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju dar kartą už šių diskusijų organizavimą ir už galimybę man atsakyti į kai kuriuos uh, pateiktus klausimus. Visų pirma, aš labai džiaugiuosi, matydamas, kad e, žemdirbių organizacijų vaidmuo rinkų organizavimo srityje buvo plačiai komentuojamas ir e, manoma, jog tai yra geras dalykas. Ispanų kolegos sakė, jog mes norime kai ko daugiau negu tai, kas yra dabar. Jūs uh, E, turite galimybę pripažinti tų e, sektorių profesinės organizacijas, išskyrus kai, kuriuo, kai kuriuos sektorius, kurie yra identifikuoti komisijos pasiūlyme. Tai yra vynas, apinių sektoriai. Tačiau ką tai reiškia? Tai yra, kad valstybė narė pripažįsta tas organizacijas ir tuomet yra e, netaikomos tam tikros konkurencijos taisyklės, pavyzdžiui, e, antikartelinės taisyklės. Būtent tos struktūros, kurios užsima konkurencijos e, klausimais, turi, turi tuo užsiimti. Buvo paminėta, jog e, gamintojų organizacijos gali planuoti savo produkciją priklausomai nuo e, pasiūlos ir e, jos gali nebijoti apribojimų dėl antikartelinių e, susitarimų. Tačiau tam reikia, kad e, tos organizacijos būtų pripažintos ir tuomet jos galės planuoti viską pagal paklausą ir gali veikti kartu, e, jungdamosi tarpusavyje ir reaguoti kaip e, gamintojų organizacijos ar jų e, sąjungos. Tai yra naujas dalykas. Kitas dalykas. Jūs kalbėjote apie 2011 metus kaip preferencinius metus ir apie jaunus e, ūkininkus šiame kontekste. 2011 metai neapims, kad preferenciniai metai neapims tų, kurie įsisteigs 12 e, ar 13 metais. Tačiau čia mes bandome išvengti to, kad e, kadangi bus e, iš naujo api, apibriežti sklypai ir apibriežtos tinkamumo taisyklės, mes norime išvengti to, kad tam tikras skaičius naujų ūkininkų atsiras tik tai tam, kad e, gautų išmokas, realiai ne, neturėdami kito tikslo. Tad e, toliau e, viršutinės ribos. Jūs taip pat minėjot šį aspektą, kooperatyvai ir kitos organizacijos turės uh, galimybę pateikti paraiškas apmančias keletą tūkstančių e, ūkininkų. Tačiau išmokos bus apskaičiuotos e, kiekvienam ūkininkui atskirai. Nors pati paraiška galės būti paduota kolektyviai. Bet, e, kaip sakiau, išmokos bus e, apskaičiuojamos kiekvienam ūkininkui ūkininkoje atskirai. Tačiau tai, kad paduodama kolektyvi paraiška, tam visiškai netrukdys. Toliau e, apibrėžimas, aktyvus ūkininkas. Aš taip pat norėjau, kad tas apibrėžimas būtų tikslesnis, tačiau yra prisimti įsipareigojimai e, pasauliniai prekybos organizacijoje ir yra atsėjimo nuo tiesioginių išmokų aspektas. Jūs žinot, apie ką čia sukasi kalba. Mes negalime į tą apibriežti įtraukti kriterijų, kurie susiję su gamyba arba su kažkokiais gamybos faktoriais. Būtent todėl mes parašėme kiti aspektai, kad eliminuotume e, iš, e, eliminuotume iš apibriešties taikymos ir ties tuos, kurie turi žemių, bet jų nedirba. Ir e, būtent e, tas minimumo veiklos aspektas čia yra įvedamas, kad e, ūkininkas būtų pripažįstamas e, ūkininku. O jeigu ūkininkai nieko nedaro, nedirba žemės, tai jie negali gauti ir išmokų. Toliau, kodėl slengtis yra 5000 eurų? Todėl, kad yra daug vidutinio dydžio ūkių šioje kategorijoje. Tai yra pluriaktyvus ūkiai ir tie ūkiai dirba, pavyzdžiui, keletą dešimčių hektarų, tačiau jie galbūt yra diversifikuoti ir turi kitokių pajamų iš, iš kitos veiklos. Bet mes žinom, kad kai kuriems regionams tie diversifikuoti e, ūkininkai yra labai aktualūs. Taip pat buvo sakoma, kad e, e, reglamentas sudaro 16 puslapį, tačiau pats pasiūlymas yra labai sudėtingas. Sudėtingas todėl, kad pats sektorius yra sudėtingas, bet to jūs norite, kad e, kiekvienos iš jūsų valstybės specifika būtų apsaugota, bet BŽUP turi turėti bendras taisyklės ir, ir negalima tų taisyklių apibrėžti skirtingai įvairiose valstybėse narėse. Tad buvo atsižvelgiama į e, kiekvienos valstybės, pavyzdžiui, Lenkijos e, specifiką, aš jau nekalbu apie kitų e, valstybių specifiką, jungtinės karalystės ar, ar panašiai. Mes bandėme supaprastinti kiek įmanoma ir mes bendravome su visais ministrais kiekvienos valstybės ir jūs turėsit sąrašą pridėtą prie e, reglamento, kur bus išdėstyti visi tie specifiniai aspektai. Tai, ką jūs, e, mes siekime padaryti taip, kad tai, ką jūs taikysite, būtų kaip galima paprasčiau taikyti. Nes e, atrodo, jog Europos institucijos yra manoma, kad viską daro Europos institucijos, taryba, komisija, parlamentas, taip, jos apibrėžia nuostatas, tačiau jos paskui realiai gyvendinamos pačių valstybių narių ir jūsų e, sektoriaus atstovų. Aš sutinku, kad e, pasiūlymas turi būti dar patobulintas daugiau, tačiau mes bandome jo nesukomplikuoti e, dar daugiau. Toliau e, žalinimas. Kai kurie dalyviai, kurie dalyvauja šios dienos sustikime, yra dalyvavę ir kitose forumuose ir e, sustikimuose. Jie šiandien, kai kas minėjo, e, žemių išaldymą 7 procentų. Tai iš esmės nėra dar e, išaldymas, nes e, komisijos tekste nebuvo ir pasakyta, jog tai yra išaldymas. Tie 7 procentai procentai turi apimti ir tuos sklypus, kurie dabar netitinka tinkamumo kriterijų ir e, tuos sklypus, kurie, kurie e, dažnai nepatenka e, į e, išmokų mokėjimo sritį. Mes e, taip pat numatome visas įmanomas priemonės stiprinant konkurencingumą ir Ir atsižvelgime į tai, ko yra tikimasi iš mūsų ir iš bendros žemės ūkio politikos. Komisija pasiūlė atitinkamą finansavimą ir dabar labai svarbu įrodyti, jog BŽUP remia maisto produktų gamybą, išsaugodama gamtos išteklius ir tinkamai valdydama šį sektorių. Tose priemonėse yra taip pat atsižvelgiama ir į aplinkos sauginę specifiką kiekvienos valstybės e, narės ES. Aišku, yra tobulintinų dalykų ir mes galėsim apie tai toliau diskutuoti, tačiau labai svarbu, suprasti, jog tie 30 procentų, kurie nu, numatyti e, žalinimui, tai tie 30 procentų pateks į ūkininkų rankas ir labai svarbu, kad e, jie liktų tiesioginėse išmokose, o ne išeitų už bendro žemės ūkio politikos e, ribų. Aš manau, kad šitie dalykai yra svarbus ir reikia jų nepamiršti. Kol kas turbūt apsiribosiu šiais komentarais. Dar priminsiu, jog žalesis saugimas bus užtikrintas taikant beprecedentinės priemonės susijusias su BŽUP ir taikant mokslinio tyrimų bei inovacijų pasiekimus. Būtent taidami šituo keliu mes užtikrinsime žaliai augimą, tačiau tai nereiškia, jog nebus e, taikomi ir paprasti žemės ūkio e, e, valdymo metodai. Labai ačiū. Komiteto pirmininkas Dekastro nepareiškė noro kalbėti, už tai jam nuoširdžiai dėkoju. Gerbėjami ponės ir ponai, norėčiau taip pat nuoširdžiai padėkoti visiems uh, parlamento nariams už tai, kad dalyvavo šiuose diskusijose, už tai, kad e, įsiklausė, norėjo įsiklausyti į žemdirbių organizacijų atstovų balsą. Taip pat dėkoju visiems, kurie atvyko, kurie kalbėjo, tiems, kurie negalėjo kalbėti, taip pat nuoširdžiai dėkoju ir labai atsiprašau jų už tai, kad pasirinkta diskusijų forma pagal pasirinktą diskusijų formą jie neturėjo galimybės kalbėti, norėčiau paraginti visas žemdirbių organizacijas tęsti šias diskusijas savo šalyse, regionuose, šią diskusiją toliau plėtotų ir kvieštų į ją Europos parlamento deputatus, taip pat ministrus, nes žinome, kad sprendimą dėl BŽP ateities e, priims vienodomis teisėmis Europos parlamentas ir taryba, todėl būtų gerai, kad aktyviai dalyvaudami šioje diskusijoje suvoktumėte, kad galite uh, turėti realios įtakos uh, tam, uh, kokia bus busimoji bendro žemės ūkio politika. Dėkuoju dar kartą visiems ir baigiame šios dienos diskusijas.